Dear colleagues, I would like to start the meeting, if that's possible. And the first point on our... Mėly kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Pirmasis punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Reikės šiek tiek pakeisti darbo tvarkę dėl to, kad kitose komitetuose vyksta balsavimai. Kolegos, kai kurie turi juose dalyvauti, taigi rytojui siūlau Rika Maner ir Viktoro Boštinarų e, pranešimus apkeisti vietomis. Svarstysime atvirkštinę tvarką. Pirmiausia, Rika Maner pranešimą, paskui Viktoro Boštinarų. Jeigu prieštaravimų nėra, norėčiau tvirtinti tokią pakeistą darbo tvarkę. Taip pat priminsiu, kad kai rengėme rengėme darbo tvarkę ir yra numatyti orientaciniai laikai šalia įvairių klausimų. Tai būtent tik orientacinio pobūdžio nuorodos ir gali daug kas pasikeisti, negalime visko sužiūrėti. Toliau antrasis mūsų darbo tvarkės punktas - ketvirtojo pirmininko pavaduotojo rinkimai. Galbūt girdėjote, kad ponas Haltremopos atsisakė savo posto ir žaliųjų frakcijos generalinis sekretorius siūlo pona Nikos Krizodželos į ketvirtąjį pirmininko pavaduotoją. Mūsų, komiteta, mūsų komitete kolega yra čia pas mus salėje, sveikinuosi su jumis ir klausiu, ar būtų kitų kandidatų iš į postą siūlomų. Matau, kad ne. Taip pat informuosiu, kad e, ponas Nikos Krizoceros yra pateikęs mums interesų deklaracijas savo. Ir klausiu dabar kolegos, ar sutinkate tapti ketvirtojo pirmininko pavaduotoju? Taip. E, ir džiaugiuosi galėdamas tapti ketvirtojo pirmininko pavaduotoju labai. Palaukite minutėlę, dabar reikėtų jūs dar pirmiausia išrinkti, sakyčiau, aklamacijos būdu tą padarysime, kadangi tik vienas kandidatas, jeigu nieks neprieštarauja, tiesiog aplodismentais patvirtinkime išrinkimą. Sveikinimai. Ir dabar galite užimti vietą čia priekyje, nes nėra tiek jau daug tų vicepirmininkų šiandieną čia su mumis. Bus džiugu, jeigu sėdėsite šalia jūs. Toliau, trečiasis darbo atvarkės punktas - posėdžio protokolo tvirtinimas 11 metų gruodžio 19-20 ir 12 metų sausio 25-26 dienos posėdžių protokolai yra tvirtinami. Jeigu nebus prieštaravimų iki posėdžio pabaigos pareikšta. Toliau ketvirtasis punktas - pirmininkės pranešimai. Galiu pasakyti, jog jokių pranešimų šiandien nebus. O tai reiškia, kad pasiekėme penktą darbo atvarkės punktą. Išorės tyrimas, kurį parengė Julie Pellegrin. Noriu dar surasti visą Milano centro tą atlikusio pavadinimą. Tai yra pramonės tyrimų centras iš Milano atliko tyrimą te, tema pereimas prie labiau veiklos rezultatais grindžiamos įgyvendinimo sistemos anglodos politikoje. Taigi dabar žodis poniai Julie Pelegrin. A report prepared by me, by, but by, uh, by my, my center, which is the Center for Industry. Ataskaitą ar tyrimą rengiau ne aš, o centras, kuriam atstovauju, tai yra pramonės tyrimų centras. Tiek norėjau pataisyti. Uh, Ačiū už suteiktą žodį ir šiek tiek dabar platesnės informacijos apie kontekstą. Tikslas, dėl ko siekiama sanglaudos politiką paremti labiau veiklos rezultatais, yra nenaujas, tai nenaujas argumentas ir reikėtų viską vertinti platesnėme pokyčių kontekste ypač galvojant apie naujas viešo administravimo metodikas, kurios vis labiau įsitvirtina išsivyščiusiose pasaulio dalyse. Tyrimo tikslas buvo ištirti um, sąlygas ir pagrindus, uh, kuriais remiantis būtų geriausia um, paremti sanglaudos, būtų geriausia dirbti su veiklos rezultatais anglodos politikoje, kurti paskatas ir kaip jas formuoti, kaip jas įgyvendinti. Trumpai pristatysiu tyrimo klausimus ir analitinius principus, kuriais rėmėmės. Trys pagrindiniai klausimai buvo keliami ar rinkiniai jų. E, pirmieji dvi ar pirmos dvi sritys buvo uh, labiau susijusios su veiklos rezultatais ir paskatų mechanizmais, o trečiasis klausimų rinkinys buvo susijęs labiau su pačiu veiklos rezultatais grindžiamos sistemos e, ar įgyvendinimo sistemos anglodos politikoje įgyvendinimu. Ir remdamiesi atsakymais į šios klausimus taip pat e, sudarėme ir analitinius principus pagrindinius, kurie turėtų būti įtraukiami į valdymo ciklą. Tai yra rodiklių numatymas, tikslų numatymas, taip pat be abejo ataskaitų teikimas, jų vertinimas. Tai tokie elementai ir sudaro tą valdymo ciklą. Pati metodologija yra paremta dviem pagrindiniais požiūriais. E, tai yra tyrimo e, laukas, e, čia rėmėmės tam tikrų modelių, taikomų būtent šiai sričiai, sanglaudos ar plėtros politikos sričiai. Taip pat peržvelgėme visą svarbiausią literatūrą susijusią su teoriniais principais Taigi, tokiam kontekste pritaikėme valdovo pavaldinio modelį. Toliau analizavome nacionalinius rodiklius, bet tik Italijoje ir Lenkijoje viskas buvo įgyvendinta e, šioje srityje. Tačiau esminė metodologijos dalis yra susijusi su nemaža dalimi mm, laisvos formos mm, interviu su įvairių įmonių ir suinteresuotų asmenų atstovais. 46 sustikimai vyko su regioniniais administratoriais, taip pat su tarpininkais e, įvairių ligmenų, 22 E, vyko nacionaliniu lygiu ir ES lygiu keli. Ir visa tai buvo paremta tuo, tą mintimį, jog manėme, jog parlamentui reikėtų pristatyti būtent su politikos įgyveninimu susijusių asmenų nuomonės kad e, jas būtų galima geriau suprasti. Ir išvados ir rekomendacijos galiausiai buvo suformuluotos atsižvelgiant į dvi pagrindinės temų grupės. Pirmiausia, dėl to, kas susijęs su tyrimo rezultatais pačiais. Ir taip pat antra sritis - politinis požiūris ar politinė perspektyva, kurią būtų galima pritaikyti vėliau. Taigi, kaip jau minėjau, pavaldinio ir valdovo modelis, kuris buvo pritaikytas, numato, jog um, veiklos rezultatais grindžiamas uh, modelis yra labai tinkamas ypač daugias sluoksnio valdymo kontekste. Toliau informacijos um, simetrija ar asimetrija apibūdina Mm, politinio valdymo lygmenį ir sanglaudos politikos kontekste tai reiškia, jog sunkiau yra pasiremti tradiciniais vertikaliais valdymo modeliais ar grandinėmis. Žymiai veiksmingiau, kaip rodo teorija, yra pasiremti vietos e, suinteresuotų asmenų veiksmais ir, ir sutartimis, kurios yra skiriamos jiems, bei paskatų kūrimu. Ir siekti reikėtų, kad tie vietos lygmenių veikiantys asmenys e, siektų kuo geresnio rezultato, kad būtų tinkamos paskatos jiems formuojamos tą daryti. Bet šalia šių dalykų reikia taip pat paminėti ir sąlygas, kurios turi būti užtikrintos tam, kad toks modelis veiktų. Taigi turi būti aiškus priežastinis ryšys tarp pastangų dedamų vietos veikėjų ir tikslų ar krypties aiškios numatymo. Kalbant apie praktinius pavyzdžius, reikia pasakyti, jog jie ne visada patvirtina šią teoriją ar šį modelį. Atskirų atvejų tyrimai parodo, jog nors ir bandoma yra vadovautis rodiklių sistema, vis dėlto paskatų mechanizmų realiame pasaulyje nėra tiek daug veiksmingai gyvendinama ir sėkmingai sistema veikia labai priklausomai nuo konkretaus konteksto, nuo sui generis įvairių susitarimų ir kitų dalykų. Trumpai pailustruosiu tai dviem konkrečiais tyrimais, kurie čia būtų aktualūs. Nekalbėsiu apie pasaulio banko tyrimą dėl eksante sąlygų. Tai nebuvo pagrindinė mūsų tyrimo tema. Ir taip pat apie Lenkiją nekalbėsiu, kur paskatų mechanizmas buvo kurtas remiantis atitikties ir kitais pasirinktiniais fondais. O geriau atkreipsiu dėmesį į Italijos atvejį. Dabartinėje programoje ar perspektyvoje finansinėje buvo pasirinkta, pasirinkta dirbti su ypač atsilikusiais regionais ir kurti rodiklius remintis e, tokiais kriterijais kaip e, viešo intereso paslaugų kokybė, tai yra, pavyzdžiui, vaikų priežiūros paslaugos e, ir kiti viešosios sferos ir kitos viešosios sferos paslaugos. O regionai pasirodė gerai ar pasiekė iškeltus tikslus, buvo premijuojami ar apdovanojami. Kodėl toks modelis buvo sėkmingas? Mūsų tyrimas rodo, jog du sėkmės veiksniai galėjo užtikrinti gerus rezultatus. Pirmiausiai tai aktyvaus dalyvavimo akcentavimas, aktyviai trauktis į procesus ir taip pat pritaikytas modelis iš apačios į viršų, formuojant tikslus ir jų įgyvendinimą. Beje, tas padaryta dar apie porą metų prieš visą procesą. Antras sėkmę lemiantis veiksnys yra vertinimo, tikslų rinkinio vertinimo lankstumas. Nesileisiu į detalės, bet programa yra laikoma sėkmingai gyvendina net ir tada, kai tikslai nebūtinai visiškai gyvendinti. Pavyzdžiui, pakanka ir 60 procentų tikslo gyvendinimo rodiklio neretai, jeigu yra atitinkamos visos kitos sąlygos. Kitas e, atvejis taip pat įdomus mūsų aptariamo, aptariamo klausimo atžvilgių, tai yra regioninės plėtros politikos įgyvendinimas, kur nėra galbūt aiškaus paskatų mechanizmo, bet e, rodiklių sistema yra sukurta ir ji taikoma stebint ir vertinant programos įgyvendinimą. Kiekvienas rodiklis yra susijęs su konkrečiu tikslu viskas yra apjungta į aiškę logišką sistemą ir rodikliai taikomi ES lygmenių vykdomoms programoms. Sprendimas yra tikrai pakankamai veiksmingas, bet vėlgi priklauso nuo poros sąlygų. Pirmiausia, įgyvendinti tokią sistemą pavyko dėl to, kad buvo orientuojamas į vieningą ir suderintą formatą, Ir antra, dėl to, kad intervencijos ar visi veiksmai buvo santykinai um, konkretus labai, palyginti su sanglaudos politikos uh, kontekstu. Dabar pereisiu prie laisvos formos interviu organizuotų ir jų metu surinktų rezultatų. Rezultatus pristatysiu aptardama valdymo ciklo etapus. Pirmiausiai kalbant apie um, pasirodymą ir, ir tikslų gyvendinimo apibriežti rezultatai parodė, kad um, norima būtent tokios sanglaudos politikos, grindžiamos veiklos rezultatais, tačiau kartais um, tos veiklos rezultatais grindžiamos politikos samprata yra gana siaura. Kalbama, pavyzdžiui, tik apie tikslų rinkinį, kartais, supra, kartais jį suprantama plačiau. Ir kartais yra sustelkiama ne vien tik tai į kiekybinius, bet ir į kokybinius jau rezultatus. Taigi kartais šis rytis yra apibrėžiama kaip galimybė įgyvendinti tikslus atsižvelgiant į makroekonominius rodiklius ar sąlygas. Daugmaž visi interviu dalyviai pasisakė už e, tikslų hierarchijos e, supaprastinimą, už aiškesnį tikslų formulavimą ir už mažiau tikslų. Taip pat e, buvo minėta, kad rodiklių sistemos turėtų būti paprastinamos, kad būtų keli rodikliai, kurie būtų susijęs su visais suinteresuotaisiais asmenimis ar šalimis kad nebūtų jokių sudėtingų, kompleksiškų sąrašų, beveik nieko nepasakančių, nieko nereiškiančių jų adresatams. Ir taip pat reikia pasakyti, kad e, neretai um, rodiklių tipai kelia sumaištį ir painiavą, ne visada būdavo aiškiai užsimenama apie tai, koks turi būti rezultatas, kokie veiksmai orientuoti į tą rezultatą. Ir be abejo, atrinkti tipiškus rodiklius yra sudėtinga, dėl to nebuvo bendro sutarimo dėl to, ar turėtų būti specifiniai kokie nors rodikliai traukiami į sąrašą, ar labiau bendro pobūdžio, ar vis dėlto reikėtų atsižvelgti į specifiškumą, pavyzdžiui, nacionalinių lygmenių. Kalbant apie tikslus, Didžiausius sunkumus sudaro tai, kad ne visada mm, tikslai yra realistiškai suformuojami. Tad reikėtų labiau dirbti to link, studijuoti visą kontekstą, analizuoti situaciją, taip pat e, taikyti dalyvavim, su dalyvavimu susijusias e, metodologijas, organizuoti apskrito stalo diskusijas įvairiais lygmenimis. Toliau stebėsena ir vertinimas. Veiklos rezultatų išmatavimas be abejo yra sudėtingas klausimas ir neretai yra sustelkiama į stebėseną ir kiekybinį vertinimą, bet dėl to nukenčia pati vertinimo veikla esame sulaukę iš regioninio lygmens įvairių atsiliepimų tą linkme. Yra nemažai dėmesio skiriama būtent rodiklių formavimui, bet um, net kreipiamas dėmesys pakankamas į, į vertinimą kokybišką. O įvertinimas yra būtinas etapas viso ciklo ir turi būti vykdomas rimčiau. Taip pat vertinimas turėtų būti tobulinamas, galvojant ir apie įgyvendinimo tikslus. Dar kai kurios rytis, kurios turėtų būti tobulinamos, kaip pavyzdžiui, ekspost įvertinimo aspektai. Ne visada dalyviai yra patenkinti juo. Per visą programavimo laikotarpį toliau akcentuoti ir nepriklausomi vertinimai. Taip pat pareikštas poreikis publikuoti vertinimo rezultatus, kad jie būtų kiek įmanoma plačiau panaudojami. Na ir dabar perinu prie paskatų mechanizmų kūrimo. Regioninių lygmenių paprastai yra susirūpinama, yra paprastai rūpinamasi dėl to, kad ne viskas yra to regiono rankose, ne viską galima pakreipti reikiamą linkme. Ir kartais paskatos neteisingai suformuluotos gali būti ir kontraproduktyvios, turėti ir tokį efektą, gali, pavyzdžiui, iššaukti kitokią visą elgseną, negu tikinamas, tikimasi, pavyzdžiui, įmama baimintis sankcijų ir panašiai nenorima taikyti tiek daug sankcijų už um, netinkamą pasirodymą, už netinkamą veiklą. Greičiau suinteresuotosios šalis norėtų, kad būtų taikoma premijavimo ar apdovanojimų sistema už kaip tik gerus rezultatus. Interviu metu paaiškėjo, kad viena iš probleminių sričių yra dabartiniai administraciniai pajėgumai. Administracinės naštos mažinimas turėtų būti vienas iš prioritetų, siekiant išlaisvinti išteklius e, ar pajėgumus, e, kuriuos būtų galima skirti rezultatų siekimo sryčiai. Interviu dalyviai pasisakė už platesnį požiūrį už geresnį sanglaudos politikos įgyvendinimą ir teigė, jog veiklos rezultatais grindžiama veikla turėtų pakeisti labiau į procesą orientuotą veiklą. Ir dar kai kurios įdomesnės mintys. Negalima į šią politikos rytį žvelgti kaip į dalykus, kuriuos galima temti ant vieno kurpalio. Nėra visiems tinkamo sprendimo vieno. Ir skirtingi požiūriai gali kartais būti taikomi. Juos reikėtų atsižvelgti vertinant rezultatus. Reikėtų turėti galvoje institucinį kontekstą, kai kurios valstybės narės yra e, federacinės, e, kitos ne. Ir visa tai turi įtakos veiklos rezultatais grindžiamam sistemos įgyvendinimui. Briefly, I, in this slide we highlighted some of the... In... Na, iš tokių struktūrizuotų interviu mes e, gavome tam tikrų išvalgų. Pavyzdžiui, e, buvo siūloma renkti rezultatų stebėsnios protokolus ir tokiu būdu galima būtų apžvelgti būsimų stebėsenos sistemų būsimus bruošumus. Taip pat oficialių, nes buvo siūloma naudotis oficialiai statistinių duomenų e, šaltiniais, vietoj to, kad būtų tiesiog šiaip pasitelkimi šaltiniai. O kai dėl val, vertinimo tai buvo siūloma per programavimo laikotarpį atvykti vertimą kelis sikis per programavimo laikotarpį konkrečių laikų, atsižvelgiant į programavimo tikslų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, 30-40 procentų tikslo gyvenimas arba galbūt 70-80 procentų tikslo gyvenimas galtinėme etape. Bet e, yra medžiagoje patikta išsamesnė informacija. Taigi, e, tyrimą galima apibendrinti štai kaip. Nustatėme, kad e, peržiūros sistema besiriminti rezultatais reiškia, jog reikia formuojant e, politiką sustelkti rezultatus, o ne ją atitikti ir išlaidas kaštus. Tai reiškia, jog e, reikia iš esmės keisti administravimą, valdymo kultūrą ir prieš gilinant techninius klausimus, kaip, kad pavyzdžiui, kaip atrinkti rodiklius, uh, E, ar jie turi būti derinami su tiksliais ir taip toliau, prieš visą tai darant reikia apskritai pakeisti bendrą požiūrį. Vienas iš sprendimų būtų regioninių, nacionalinių ir Europos lygių mobilizuoti politinės jėgas. Antra, reikia visapusiško požiūrio, tai reiškia susitelkti ne vien tik tais rezultatų pamatavimą. Tiesą sakant, e, kuriant tokią sistemą, kuri remiasi rezultatais, reikia kurti tam tikrą paketą. Tai reiškia, kad reikės e, atsižvelgti į visą programavimo laikotarpio ciklą, pradedant nuo projekto atrinkimo iki tikslų atrinkimo ir taip toliau. Taigi reikia ne vien tik vertinti rezultatus, reikia pirmiausia jų pasiekti. Aišku, reikia atsižvelgti į vairius etapus, Ir naudo, reikėtų vadovautis tokiais principais kaip lankstumas, skaidrumas, proporcingumas, o taip pat ir atsakomybės už rezultatus, atsakomybės jausmo kūrimas. Vienas iš, viena iš išvadų yra, kad reikia pusiausviras e, derinant tarpusavį rezultatų rodiklius ir vertinimą. Mm, loginio pagrindo supaprasinimas yra taip pat labai svarbus dalykas. Ir e, vienas iš tokiais rezultatais besirimančių sistemų sukarimo prielaida yra susitelkti į programavimo laikotarpį, nes, kaip jau minėjau, e, rezultatai ir veiksmai, jų pusiausvėra gali labai skirtis. Taip pat reikia kurti atsako, užtikrinti, kad būtų atsakomybės jausmas už programą. Taip pat primė išvadas, kad e, reikėtų, e, kuriant rezultat vertimo sistemą, sustelkti į rodiklius. Tai yra vien, turėtų būti vienas iš politinių tikslių, o kai materialių paskatų, kurios uh, skatintų siekti rezultatų. Tai tyrimė prita išvedas, kad tai yra pernelyg e, sudėtingas ir rizikingas dalykas tam, kad jis būtų gyvenimas ES lygiu. Tačiau, e, kaip e, bus iliustruota vėliau, mes nesame prieš, kad būtų uh, programavimo lygių numatomas neprivalomo pobūdžio. Rodiklių nustatymas. Na ir tyrimo metu buvo padaryta štai kokia išvada. Tai yra, kad e, jei valstybės narės nesilaikys e, bendro rezultatų pagrindą jom bus taikomas sankcijas. Tai yra tokia ex ante prielaida. Ir galiausiai specifiniai e, valstybių narių spe, ypatumai programavimo etape. Taigi mes esame suformulavę e, tam tikrą rekomendacijų sąrašą ir e, tyrime prieita išvadas, kad tokia į rezultatus orientuota sistema turi remtis dviem ramšiais. Politinėje srityje reikia e, skatinti strateginės diskusijas dėl sanglaudos politikos Europos lygių Tai yra, pavyzdžiui, sanglaudos politikos klausimai turi būti aptariami konkurencingumo taryboje ir, aišku, parlamentas šiame kontekste turėtų labiau sutelkti į rezultatus, o ne tiek į atitikti, o administracinėje srityje labai svarbu e, užtikrinti supaprastimą, mažiau stelkiant į atitikti. Taigi, remiantis šiuo pagrindu, gali būti pasiektas naujas susitarimas, kurio tikslas yra sukurti tokią rezultatų vertimusi sistemą, kuri remtasi programavimo lygiu. Tai reiškia, kad reikės uh, Tai kad būtų trys, trys, pasirinkimas trys rodiklių kategorijos, kurios leistų vertinti sistemą. Tai yra pastangų, indėlio vertimo rodikliai, rezultatų vertimo rodikliai, o kitas dalykas tai yra įvairi vertimo veikla. Neatmetame to, kad e, stebėsina sistema gali būti kuriama projektų lygių, bet aišku, čia viskas susiveda į valdymo institucijas. Na ir galiausiai mes siūlome sukurti tokią mm, neprivaloma vertimo sistema. Taigi, norint parengti rekomendacijas, reikia atsižvelgti į tam tikras priemonės, kurias reikėtų taikyti. Taip pat tuo jas apžvelgsiu. Pirmiausia, komunikavimas ir skaidrumas. Taigi, vertimo rezultatai turi būti paviešinami ir tie, ta informacija turi būti platinama. Šie rezultatai turi silieti į politinės diskusijas techninių požiūrių. Tai reiškia, kad tai turi būti viešinama komisijos tinklapyje ir bent jau į anglų kalbą turėtų būti išverčiamas mm, santrupas. Kita, taip pat, norint sukurti tokią sistemą, reikia atsižvelgti į, pa, į poveikį biudžetai. Taigi, vietoj atitikties vertimo reikėtų lėšas skirti rezultatų įgyvenimui tiek regionų, tiek Europos lygių. Taip pat tai turi teisinių pasiekmių. Taigi šis principas turi būti teisiškai tvirtintas į sanglaudos politikos reglamentą. Programavimas. Kiekviena programa turi susitelkti į keletą prioritetų. Na, ypatingai dėmesys turi būti skiriamas rodiklių sistemai ir tie rodikliai turi būti nustatomi konsultacijų dėka, konsultuojantis su vairiais interesuotais asmenimis, taip pat atsižvelgiant į prioritetus. Toliau, vidurio laikotarpio peržiūra. Tai yra svarbus principas, jį reikia atsižvelgti. Pavyzdžiui, dabar yra ekspertų tinklas. Toliau reikia užtikrinti, kad vertimas būtų nepriklausomas. Tai reiškia, kad reikia nacionalinių organų, kurie įvertintų nacionalinių lygių programų gyvenimo kokybę. Komisijos vaidmuo. Komisija turi teikti gairias dėl kokybės standartų, o taip pat turi pasirūpinti, kad valstybės narės skirtų pakankamai e, žmogiškų išteklių ir kitų išteklių. Ir konsultacijų metu paaiškėjo, kad e, komisija tarsi e, teikdavo gairias dėl politinių klausimų ir par, paremdavo valstybės narės, taikant naujoviškas priemonės. Tai turėtų būti tęsiama. Kaip dėl Europos parlamento vaidment. Tai jau minėjau, kad e, parlamentas turėtų labiau susitelkti veikiau rezultatus, o ne į atitikti. Tai reiškia, jog reikia nuolatinių diskusijų forumų, kuriuose būtų aptariami rezultatai, irgi regionų komitetas ir taip toliau, arba kažkoks kitas forumas, kuris sustiktų e, kartą į dviejus metus. Taigi reikėtų um, labiau naudotis e, dokumentais iliustruojančius rezultatus. Platformą jau minėjau, komisijos platformą ir parlamentas turi atlikti savo kaip teisė, kuros teisės aktų leidėjo institucijos vaidmenį atsitinkamai su visais reglamentais patvirtintais po 2000 metų. Visos institucijos turėtų suvaidinti vaidmenį, skaitant regionų komitetą. Regionų komitetas turėtų būti diskusijų forumo, kuriame galėtų nešti savo indėlį suinteresuoti asmenys, kaip pat pavyzdžiui regionai. Na ir čia matote tyrimo rekomenduojamo scenarius sintezę. Tai pavyzdžiui, siūloma sutilpti į nedaug uh, tikslų, jie turi remtis rodiklais, taip pat reikia nurodyta, kokios veiklos, kokių priemonių reikėtų, tai yra veiklos rodikliai ir rezultatų rodikliai, tų rodiklių turėtų būti nedaug. Pavyzdžiui, vienas ar kitas uh, rezultatų rodiklis veiklos lygių. Uh, rodikliai galės galbūt būti taikomi keliom programam, vėlgi reikės ir specifinių rodiklių. Na, o tikslai turi būti nustatyti tokie, kad juos galima būtų peržiūrėti, jie turėtų būti nustatomi e, tokio proceso metu, kuris būtų įtraukus. Toliau reikėtų tvirtinti stebėsenos rezult, veiklos stebėsenos protokolus. No, nu, nacionalinės institucijos atsakingos už vertimo kokybę turėtų būti sukurta šio tikslu. O kai dėl paskatų ir atitinkamų mechanizmų, tai mes siūlome e, sukurti privalomą prielaidų sistemą. Tai yra, jeigu valstybės narės nesilaikys atitinkamų prielaidų, pasieks tam tikrų rezultatų, tai tai atsilieps finansavimui. Taigi reikia nustatyti tinkamus rezultatų rezervus ir vėlgi tai galima gyventinti programų lygių su sąlyga, kad bus laikomis tam tikrų uh, prielaidų. Šį scenarijį palyginau su komisijos dabar suformuoluotų pasiūlymų. Tai yra pasiūlymų dėl reglamento, kuris buvo paviešintas šį rudenį. Daug bendrų dalykų, kaip kad, pavyzdžiui, poreigis susitelkti keletą labai aiškiai apibrieštų tikslų, taip pat rodiklių nustatymas, tai yra uh, E, pasangų ir rezultatai, rodikliai, statistinių šaltinių naudojimas ir taip toliau. Bendra ir tai, kad e, siūloma, kad reikia patvirtinti privalomų pobūdžių rezultatų pagrindą, tai yra per tam tikros privalomas sąlygos reikalavimai yra ir skirtumų. Nors, tiesą sakant, tie skirtami tokie esminiai. Pavyzdžiui, siūloma nustatyti makroekonominis reikalavimas. Bet yra ir esminių skirtumų. O dar svarbiausias iš jų yra susijęs su komisijos e, siūlymas su kurti privalomą um, veiklos rezultatų rezervų 5 procentai neskirimo finansavimo tai turėtų būti. Uh, pavyzdžiui, 18, 19 ir 20 reglamento pasiūlymo straipsnėje kalbame apie šios dalykus, tai yra svarbus, skir svarbus skirtumas. Na ir yra kitų tokių lapsniškų e, skirtumų, gal skiriasi tiesiog akcentai, bet tie skirtumai yra skiriasi. Tyrimė siūlome, kad reikia užtikrinti esminį požiūrį tam, kad būtų užtikrinama mano minėta sistema. Ir tyrimę raginame susitelkti ne į atitikti, o į rezultatus. Na, o komisija iš tiesa, ties dėjo daug pastangų siekdama supaprastinimo, bet reikia atsižvelgti ir iš šių siūlomų pokyčių politinės pasiekmes. Kitas skirtumas yra susijęs su sudėtais akcentais. Pavyzdžiui, e, tyrimė daug dėmesio skirima rezultatų platimui, o taip pat ir jų politiniai svarbai. Manome, kad tas e, kultūr požiūrio pokytis bus pasiektas, jeigu politiniu lygmiu, lygiu bus e, aktyviai naudomasi vertinimo rezultatais. Pirmininkė, dėkoju. Dėkoju už, ypač dėkoju už rekomendacijas, taip pat ačiū už tai, kad atsižvelgėte į dabartinį pasiūlymą. Siūlau pradėti diskusijas. Kolegos, ar turite pastabų ar klausimų? Turime ir komisijos atstovą, taigi paprašysiu Veronikas tarti keletą žodžių. Taigi pradėkime nuo klausimų. Ir jūsų informacijos raštu ir žodžiu jūs minėjote, kad reikia um, pakeisti požiūrį, ne tiek sutelkti į atitikti, kiek į rezultatus. Taigi, Taigi, panaudojant išteklius, reikėtų ne tiek sutelkti absorbavimą ištek, lėšų išsisavimą, o į rezultatus. Tai įdomu, įdomi mintis ir aš suprantu, kad jūs kalbėjote, kad reikia rasti pusiausvirą. Tai yra tarp atitikties politikos, tarp lėšų įsisavinimo, ir orientacijos į rezultatus. Taigi man kila tam tikra dviejonė dėl to, ką ką tik minėti. Be to, jeigu bus orientuojamas į rezultatus, jeigu tai bus įgyvendinta kaip tikslas, kuriant politikos įgyvendinimo pagrindą, mechanizmą, tai reikėtų pasižiūrėti, kaip institucijos vertina šią politiką. Ir parlamentas be kita ko turėtų galbūt gilintis į kitokius aspektus, ne vien tik tais biudžeto klausimus, kaip kad pavyzdžiui lėšų mm, įsisavinimą. Taip pat reikėtų atidžiau ištirti, kaip nacionaliai galima pagrysti šį pokytį, nes uh, kad nebūtų mokama nei politinė, finansinė kaina per nelik didelę už šį pokytį. Taigi mes turime tikrai pasižiūrėti, kaip to pasiekti, kaip labiau orientuotis į rezultatus. Na, kitas jūsų minėtas dalykas yra štai koks. Turime komisijos pasiūlymą, be kita ko jis liečia ir rodiklių sąrašą. Na, dabar kai kurių kolegų nėra, bet šiaip jau buvo išsakyta e, daug abejonių dėl labai bendro šiam periodui siūlomų rodiklių pobūdžio. Mes turėtume galėti uh, palyginti rodiklius ir juos apjungti. Jeigu bus specifiniai rodikliai skirti vien specifinėms problemams, specifinėms e, regionams, tai tų e, rodiklių nebus įmanoma apjungti. Taigi reikia pusiausviros tarp e, bendro rodiklių pobūdžio ir specifinių rodiklių. Taigi reikėtų paieškoti uh, sprendimo šiame kontekste. Na ir trečias dalykas. Mes nuolat atkreipė dėmesį iš tai, ką jeigu bus nustatyti rezultatai, tai, tai greičiausiai bus pasirinktas lengviausias būdas, tai yra neambicingi tikslai ir neambicingi rodikliai. Taigi kaip reikėtų pagalvoti, kaip išspręsti šią dilemą. Štai tiek pastabų iš mano pusės, o dabar kolegos žodis jums. Not, Veronika, Jei klausimų neturite, tada žodį suteiksiu Veronikai. Matau, yra norinčių kalbėti Viktorai, prašau. Keletą pastabų turėčiau. Manau, kad jūsų tyrime minima galimybė gerinti institucinius ir administracinius gebėjimus. Taigi, kai kalbame apie projektus ir projektų įgyvenimą, reikia atsižvelgti į situaciją valstybėse narėse, taip pat atsižvelgti į tas valstybės, kuriuose nėra tų administracinių reikiamų gebėjimų. Taigi būtina paminėti šį poreikį ir tikimės, kad 2014 metai bus tie metai, kai jau viskas turės veikti sklandžiai ir be priekaištų. Kitas dalykas, jūsų minėti rodikliai. Labai gerai, bet nieko konkretaus kokiegi turėtų būti tie objektyvūs kriterijai, kad būtų išvengta subjektyvaus jų vertinimo. Jeigu to neišvengsime, tuomet turėsime situaciją, kai finansavimas bus skirtas arba sustabdytas be racionalių argumentų. Dar vienas dalykas dėl 5 procentų rezervo. Mums sakoma, kad pinigai liks valstybėse narėse, bet biudžeto komitetas sako, kad ne, pinigai bus Briuselėje. Manau, kad dėl šio klausimo teks nemažai pakovoti. Dar vienas dalykas. Mes dabar esame krizės įkarštyje, galima sakyti, reikia atsižvelgti į makroekonominius dalykus ir fiskalinę sąjungą. Negalima bausti regionų. Tai nėra sanglaudos politikos tikslas. Taigi tie 5 procentai ne tai, kad ne yra blogai, bet tai atsilieps konkrečiai biudžetui. Visose regionuose bendras vidaus produktas mažėja. Taigi, kitaip sakant, mes kalbame apie mažiau pinigų, bet daugiau sankcijų. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip suderinti šias tendencijas, kad būtų įveikti tie netoligumai ir kad mes dar labiau nepablogintumėme situacijos. Dėkoju. Trumpa pastabėlė. Manau, kad tikrai ataskaita paskatins aktyvę, aktyvius debatus. Norėčiau atkreipti dėmesį į tą vietą, kur sakėte, kad būtina orientuotis į veiklos rezultatus. Manau, kad visi sutarsime, jog tai yra svarbu. Mano nuomonė, rezultatai būtų geresni, jei visos suinteresuotos šalis, tai yra regioninės institucijos, nevyriausybinės organizacijos būtų įtrauktos į programos rengimą. Taigi, mano nuomonė būtina visus į procesą įtraukti, tuomet rezultatai būtų geresni. Ar sutiktumėte? Dėkoju už suteiktą žodį. Aš taip pat visiškai sutinku su tą mintimi, kad sistemą žymiai, lab, žymiai smarkiau reikėtų orientuoti į rezultatų siekimą. Nepaisant to, galvočiau, kad um, susilaukėme tikrai labai įvairių rekomendacijų. Viena vertus, lik norime mažinti biurokratinę administracinę naštą, kita vertus, tarp rekomendacijų yra ir pasiūlymas 2-3 kartus per patį projektą imtis vertinimo ir teikti vertinimo ataskaitas e, nelabai dera tarpusavyje tokie pasiūlymai. Kitas dalykas yra nacionalinės vertinimo institucijos skirimo aspektas. Čia reikėtų tikriausiai detalesnės informacijos apie tai ir didesnio veiksmų suderinimo. Man to trūksta ataskaitoje pateiktoje. Kitas dalykas - rezultatų pristatymas Europos parlamente arba regionų komitete. Žinau, kaip dirba regionų komitetas ir būtų gerai jį informuoti apie rezultatus, bet nelabai įsivaizduoju bendros diskusijos ar temos vertinimu su šią instituciją, nes čia tikrai reikėtų skirti tam labai daug laiko, labai daug um, resursų įvairių. Jeigu galėtumėte, sureaguokite į šias pastabas. <clears throat> Taigi, ponė Pelegrin, dabar suteiksiu žodį jums, o po to uh, komisijos atstoviai. Taip, kaip jūs ir minėjote, būtina rasti tą pusiausvyrą tarp tų prieštaringų, priešingų jėgų. Taigi būtina kalbėti apie taisyklės ir rezultatus. Manau, kad reikėtų elgtis drąsiai ir pripažinti, kad kai biudžetas ribotas, tenka rinktis arba vieną arba kitą. Kad ta administracinė našta sumažėtų, ta našta tenkanti paramos gavėjams, suinteresuotosiams šalims, reikia laikytis to proporcingumo, tai ką jau ir siūlo komisija. Reikia naudoti tas specifines tinkamumo taisyklės ir taip toliau. Taip, tą pusiausvyrą reikia rasti ir labai atsargiai vertinti. Būtent dėl to reikėtų naujo požiūrio ir daugiau pasitikėjimo. Taigi komisija turėtų labiau pasitikėti valstybėmis narėmis. Ir daugiau orientuotis į veiklos rezultatais grindžiamą sistemą. Kalbant apie konkrečią specifiką ir skirtingų programų palyginamumą, bendrai galiu pasakyti, kad tyrimas yra paremtas po konsultacijų su įvairiais regionais. Taigi galbūt mūsų požiūris gali būti šiek tiek šališkas, nes išklausėme tų visų ir mažų regionų. Taigi mūsų nuomonė būtina atlikti analizę, kad būtų matyti konkretus rezultatai. Kitaip sakant, viską reikėtų grįsti aktyvių dalyvavimų, taip pat suinteresuotų šalių konsultavimų. Ir tai būtų turbūt geriausias būtas išspręsti šią dilemą. Žemės žem... tikslų nustatymas, tai yra ne ribotų tikslų nustatymas. Taip mes suprantame šią kylantį pavojų, bet reikėtų tikėtis, kad sąžiningai bus bandoma suformuoti tikslus ir juos įgyvendinti. Taip, labai jūs taip pat svarbu elementą paminėjote. Mes taip pat pasiūlėme, kad komisija turėtų būti atsakinga už, ve, už vertindama tą situaciją, tai yra valstybės narės turi tuos būtinus administracinius išteklius. Taip pat komisija turėtų vaidinti svarbu vaidmenį teikdama metodologinės gairės. Komisija aktyviai turėtų imtis šio vaidmens. Kalbant apie veiklos rezultatų, rezervą čia galbūt reikėtų komisijos paklausti. Dėl jūsų minėtų makroekonominių sąlygų suprantu, ką norėjote pasakyti, viskas daug priklauso nuo konkrečių regionų. Taip pat čia galima kalbėti apie tą nebaudžiamumą. Taigi reikėtų sankcijas taikyti tik tuo met, kai atsakomybė yra akivaizdi. Mes savo tyrimę neišsiplėtėme Šioje vietoje neturime vietos regionų nuomonės ir atsakymų, bet apie tas sankcijas ir baudžiamumą reikia kalbėti. Bet tai nebuvo pagrindinis mūsų tyrimo objektas. Labai geras jūsų klausimas, ar rezultatai būtų geresni, jeigu į programos įgyvendinimą būtų įtrauktos visos suinteresuotos šalis, galėčiau atsakyti taip. Kai kalbame apie tikslus ir rodiklius, nauda būtų akivaizdi, bet kai kalbame apie tą tikslų nustatymą reikia labai atsargiai vertinti procesą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamos tikslų sėkimo pozicijos objektyvios. Nežinau, ar jau visus klausimus būsiu atsakius. Dėkuoju, sako pirmininkė, dabar žodis Veronikai Gatį. Dėkuoju pirmininkė Hubner, dėkuoju už galimybę dalyvauti diskusijoje. Taip pat dėkuoju už tyrimą. Manau, iš ties tyrimo rezultatai paskatins tolimesnės diskusijas. Ką tik gavau tyrimo tekstą, taigi neturėjau progos peržiūrėti dokumento, bet iš esmės mes sutiktumėme su daugeliu tyrimo rezultatų ir dabar skaitau išvadas ir išvadose matome minimi tie dalykai, apie kuriuos jau seniai kalbame taryboje ir komisijoje ir parlamente. Daugiausia kalbama apie reformą ir šiek tiek drįščiau prieštarauti Džiuliai. Mes nekalbėjome apie būtinybę keisti pačią kultūrą. Mes, keisdami reglamentą, daugiau norime orientuotis į veiklos rezultatus. Mes stebėdami programų įgyvendinimą ir tam tikrus netobulumus norime tai keisti ir atitinkamai daryti finansinius pokyčius. Pavojus lypi tame, kad mes galbūt pinigus lėšas išleisime tinkamai, bet nepasieksime norimų rezultatų. Dar norėjau informuoti komitetą, kad regioninėme regioninės plėtros generalinėme direktorate mes dabar nustatome egzistuojančių programų prioritetus. Mes atlikome tyrimą 12 valstybių ir ataskaitą netrukus paskelbsime. Taigi mes orientavomės į tai, ką būtent programomis bandome pasiekti. Kalbame apie tikslų formavimą, rodiklius, konstatuojame, kad rodiklių yra per daug, tokie pagrindiniai būtų aspektai. Pastebėjome, kad apskritai regionai yra suinteresuoti tuo perėjimu prie veiklos rezultatų. Dar norėjau pabrėžti, kad mums labai svarbu tai, kad rodikliai turėtų būti ne vien techniniai ir kad ne tik ekspertai juos turėtų suprasti. Mūsų nuomonė rodikliai turėtų akivaiškiai iliustruoti programų tikslus. Kai kalbame apie rodiklius, reikėtų kalbėti apie sveiką vertinimą. Tai yra, rodikliai akivaizdžiai turėtų iliustruoti progresą ir programų įgyvendinimą. Iš dabartinių programų ataskaitų mes matome, kad tikrai yra kur tobulėti. Visais lygiais, tai yra regioninių valstybių narių ir Europos Sąjungos. Taigi rodikliai yra tie dalykai, kurie turėtų parodyti kaip mums sekasi. Kalbant apie bendrus rodiklius ir specifinius rodiklius, norėtumėme turėti bendrus rodiklius, kuriuos galėtumėme, pavyzdžiui, pristatyti jūsų komitete. Taip pat turėtumėme kalbėti apie tokius rodiklius, kurie akivaizdžiai iliustruotų, kaip pavyksta įgyvendinti vienos ar kitos programos tikslus. Taigi čia reikėtų kalbėti apie veiklos rezultatus, kuriuos ir minėjo Žuliai. Ir dar vienas dalykas, kurį norėjau paminėti. Komisija parengė ir paaiškino tam tikrus programų elementus, kuriuos mes galime pateikti parlamentui ir galbūt juos galėsite panaudoti savo darbe, rengdami ataskaitą. Ten mes apibendriname tai, kas buvo pateikta komisijos pasiūlymuose nes mūsų tikslas yra stebėti, kad programas būtų įgyvendinamos taip, kaip buvo planuota. Ir mūsų nuomonė, tuo stebėsenos institucijos turėtų stebėti vykstantį procesą ir neturėtumėme kalbėti apie kažkokių sankcijų taikymą. Taigi dar kartelį labai esame patenkinti atliktų tyrimų, atidžiai jį įstudijuosime ir toliau galėsime aptarti šį klausimą. Dėkuoju. Nu, prieš baigiant šio klausimą svarstymą, norėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponė Peregrin. Tai yra, jūs kalbėjote apie Europos parlamento vaidmenį šiame kontekste prieš metus. Įvyko diskusijų ir jos metu uh, E, paaiškėjo, kad kiesmet, kai kalbam apie biudžeto um, į, gyvenimo patvirtinimą, kad tuo pat metu, metu parlamente būtų kalbama ir apie rezultatus. Taigi tokiu būdu um, galima būtų kalbėti ir apie rezultatus, ir apie padarytą klaidas, ir apie uh, atitinkamas taisyklės. Aš manau, kad tai labai svarbu Europos piliečiams. Tiesiog noriu atkreipti dėmesį uh, šį aspektą. Dar sėki dėkoju Jums, iš tiesų buvo mm, puiku mm, Jūsų išklausyti, nors ir ne šimtų procentų komisija su jumis sutinka, tačiau šiame etape buvo labai naudinga aptarti šios klausimus. Dėkoju, ponė pranešėja. Ir dabar kitas darbo tvarkės punktas. Sanglaudos politikos vidmuo tokiosios ES regionuose, atsižvelginti strategiją Europą 2020. Paprašysiu ypač išėlinių pranešėjų kalbėti labai glaustai ir sirgti pagrindinius dalykus. Taigi prašau žodis jums. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, eu vou tentar ser também um pouco. Dėkuoju. Bandysiu pasisakyti kiek įmanoma glaušiau tam, kad sutaupytume laiko. Be abejo, regionuose sanglodos politikai tenka ypač svarbus vaidmuo ir ypač atokiems regionams sanklauda yra labai svarbus dalykas tam, kad šie regionai galėtų patie, pasiekti strategiją Europo 2020 nusibrieštus tikslus. Na, yra įvairių priemonių, kurie leidžia siekti šių tikslų. Ir jeigu mes norime tvaraus, nuseklaus ekonomikos augimo, tai tuomet e, būtina atsižvelgti į specifinius šių atokių regionų ypatumus. Neretai sąlygos tuose regionuose yra sudėtingesnės ir yra įvairių priemonių skirtų šiems regionams, pažiūrėjau, struktūrinio fondo priemonės ir taip toliau. Ir būtent tai leidžia pilnai panaudoti šių regionų potencialą bei išlyginti netoligimus. Mano šios dienos pristatomas pranešimas susideda iš trijų dalių. Pirma, pirmoje dalyje kalbame apie diferencijuotą e, tokių atokiausių regionų traktavimą. Tai atitinka triš, e, sąjungos sutarties 349 straipsnį. Kitoje dalyje kalbama apie priemonės skirtas konkrečiai šiems regionais ir tas taikantis priemonės atsižvelgiame į išskirtinę šių regionų geografinę padėtį, kurią būtina atsižvelgti. Be kita ko ir daugiametinė finansinė perspektyva skirtoje 14-20 metų laikotarpį reikia skirti dėmesį šiems regionams. Na, jeigu pažvelgsime į ES 2007-2013 metų biudžetą, tai apie 275 milijardai buvo numatyti. Mm, ir yra skirtas lėšas atitinkamai šiems atokiausiams regionams. Ir dabar, pavyzdžiui, yra 347 milijonai, po to 50 milijonų skirta programai Connecting Europe. Taigi, tas šitas finansavimas yra skirtas anglodos politikai. Ir bendras, bendra suma bus sumažinta iki 326 milijardų eurų, vadinasi 10 procentų bus sumažinta. Na, yra ir konvergencijos regionų ir finan, numatytas finansavimas buvo e, uh, 162 milijardai, lyginant su 288 milijardų, kurie buvo numatyti anksčiau tie skirtumai, yra kaip ir normalus, tiesiog yra regionų, kurie turėjo kitokią, kitokią statusą, priklauso kitai kategorijai. Be to yra nauja kategorija, tai yra vadinami tarpiniai regionai, jiems skirta 40 milijardų eurų, mm, be kita ko užimtumas skatinimu toliau. E, dabar yra skirta 53 milijardai eurų šiems regionams, lyginant su 55 regionai, e, milijardais anksčiau. Tai reiškia, jog apytikrai 3 procentai sumažė finansavimas. Viso to nenoriu lyginti su tuo, ką mes įrėmė EFRE kontekste. Taigi buvo sumažintas finansavimas lyginant e, su tik 2007-2013 metų laikotarpiu. Na, o panašiai bus mažinamas finansavimas ir busimo finansinėje perspektyvoje. Todėl uh, E, labai sudėtinga paaiškinti mūsų piliečiams, kaip, aišku, kalbame apie e, Kodėl taip yra? Nes, pavyzdžiui, turtingoms šalims, turtingoms regionams Briseliui, Londonui yra didinamas finansavimas, kai tuo tarpu e, neturtingiams, atitikiausiams regionams finansavimas yra mažinimas. O būtent tenais yra E, piliečiai, kuriems labiausiai reikalinga pagalba, jie gyvena neturtingai ir ten finansavimas yra mažinamas. Vidutinės pajamos yra vidutiniškai 5 procentais mažesnės. Na, jeigu pažiūrėsime 13-20 metų finansinę perspektyvą, tai ten yra numatytas atitinkamas finansavimas atokiausiams regionams Ir vis dėlto to finansavimo nepakanka. Ir, pavyzdžiui, tarp turtingiausių ir atokiausių regionų finansavimas skiriasi apie 40 procentų. Šio skirtumo dėl, tikrai negalėsiu paaiškinti savo piliečiams. Nesugebėsiu įtikinti, kodėl jiems skirimas 40 procentų mažesnis finansavimas iš ES. Kai kuriuose regionuose finansavimas mažinamas iki 47 procentų. Būtent į tai turime atsižvelgti ir visiškai nesuprantama, kodėl e, komisijos pasiūlyme neatsižvelgime šios regionus. Ir nesuprantame, kaip galima reikalauti iš šių regionų e, gyventi strategijos Europą 2020 tikslus, užtikrinti ekonomikos augimą, kartu mažinant jiems skiriamą finansavimą. Na, įdomu bus sužinoti, ką komisija pasakys dėl šio klausimo. Beje, E, komisija yra parengusi, komunik... ketina per pirmą šių metų pusmetį parengti atitinkamą šiam klausimui skirtą komunikatą, labai jo laukiame, nes jis iš ties svarbus. Aš manau, kad kartu su kolegomis reikėtų stilti svarbiausius dalykus, reikia laikytis atitinkamo darbų tvarkaraščio. Tam, kad galėtume išsamei aptarti uh, šį pranešimą e, komitete ir plenarinėje sesijoje. Turime elgtis solidariai ir galiausiai e, nuspręsti, koks statusas ateityje teks šiems regionams. Beje, pabaigai atkreipsiu kolegų dėmesį iš tai, ką gavau informacijos kad šis dokumentas, kuris be kitako yra tinklapį ir kuris buvo išplatintas e, ir anglų kalba, nėra tiksliai išverstas. Todėl šiandien jums pateikta nauja dokumento versija. Mm. Norėčiau padėkoti komiteto sekretariatui už gerą darbą. Dabar galima kaip tik ir aptarti šį pranešimą. Ir beje, paprašysiu visų šešėlinių pranešėjų tampriai su manimi bendradarbiauti. Madame la Présidente, euh, chers collègues, le règlement du Parlement. Pone pirmininkė, mėly kolegos. mūsų komitetas dabar yra atsakingas už atokiausių regionų likimą ir galime tik paremti šio darbo atvarkės klausimo inicijatorius, be kita, kur pranešėja nunotešė yra. Reikėtų pabrėžti pagrindinės pranešimo mintis. Pranešėjas tikrai labai kruopščiai padirbėjo yra gal kai kurių vertimo netikslumų, tą tai jis ir pats minėjo. Ne visi esame ekspertai šios ryties, bet vis dėlto pranešimas paremtas pagrindinė mintimi, reiškinčia, jog mūsų prioritetas yra um, užkirsti kelią tam, kad lėšos skirtos atokiausiems regionams būtų nukreipiamos kur nors kitur. Yra regionų, kurie net ir nepakeitę savo kategorijos turėjo susidurti su didžiuliais lėšų apkarpimais. Pranešime taip pat yra kalbama ir apie kai kurias lėšų skirimo detalės, reikia be abejo atsižvelgti ypatingą tokiausių regionų padėtį ir specifiškumą, vertinant, pavyzdžiui, lėšų ar paramos skirimo kriterijus, apskritai finansavimo galimybės. Ir reiktų remti, aišku, ir infrastruktūros plėtrą. Egzistuojantys ES sąsajų mechanizmai čia tikrai gali būti naudingi. Ir atokiausi regionai be abejo turi tapti bendrosios rinkos visą teisę dalimi ir reikia derinti tiek ES išorės, tiek vidaus politikos plotmę šiam kontekste. Yra čia įdomių įvairių minčių pateikta pranešime. Tiesa, susidurėma ir su apribojimais, pavyzdžiui, biurokratinis valdymo modelis iš viršaus į apačią. Yra dar tiesa siūloma susitelkti ties šalimis partnerėmis. Teritorinių klausimų sprendimas yra pabrėžiamas tai jau klausimas mm, senas kaip ir pats pasaulis be abejo. Ir yra dalykų, kurie susiję jau ne vien tik su regioninės plėtros politika. Reikia visiems ieškoti bendrų sprendimų, bendro požiūrio. Ir čia pavyzdžiui minima žuvininkystės politika, muitų tarifų bei mokesčių politika. Apie visą tai galima pasakyti, kad jeigu tai, kas siūloma, bus ir priderinta, ir gyvendinta atitinkant 349 SESV straipsnį, reikės būtinai ir naujo požiūrio ir į tą patį sutarties straipsnį, kad būtų galima taikyti novatoriškus sprendimus šiems regionams, išbandyti juos ir siekti, kad jie pasitarnautų visai Europos Sąjungai. Ačiū. Ar Katrin Gres yra salėje? Salėje ne? Tuomet žodis naujajam vicepirmininkui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, jog Katrin Greslė negalėjo atvykti į posėdį dėl pateisinamos priežasties, o aš dalyvauju pirmą kartą posėdėje užimdamas naujasias pareigas, taigi prašysiu šiek tiek kantrybės per mano pasisakymą. Čia turiu tyrimą susijusi su klimato kaitos politikos įgyvendinimu ir kitais aspektais atokiausiose regionuose galbūt galima būtų į pranešimą įtraukti, ką nors iš šio tyrimo, pavyzdžiui, mintį apie tausią žemės ūkio politiką. Ir visą tai sieti taip pat ir su vidaus rinkos principais. Toliau šeštam punkte yra kalbama apie ES ir kitų šalių prekybos susitarimus. Tai čia be abejo reikėtų atkreipti dėmesį į poveikį vietos gamybai. 12 punkte reikėtų nuorodos į energetikos veiksmingumo aspektus. Pasisakome taip pat už kitus naudingumo kriterijus. Turime atokiausiams regionams steigti geresnės galimybės vytis kitus regionus. Aš ir pats esu kilęs iš tokio regiono, kurį sudaro 48 salos ir neretai net nėra jokio jokios infrastruktūros tarptų salų susisiekimo nėra, o jis tikrai yra būtinas tam, kad galėtumėm dalyvauti visateisiškai ES procesuose. Ačiū kolegai, būtinai pateikite savo pasiūlymus laiku raštu. Ir dabar žodis kitam kolegai. Dėkoju. Pone pirmininkė, pirmiausia, noriu pasveikinti daugelį pasiūlymų, kuriuos teikia pats pranešėjas, pavyzdžiui, įmonėms palanki politika, uh, E, muitų tarifų bei mokesčių politikos aspektų taikymas ir priderinimas atokiausiems regionams. Taip pat puikus pasiūlymas yra, kad atokiausi regionai turėtų investuoti į inovacijas ir mokslinius tyrimus, pasinaudodami įvairiais ES tinklais, kad sumažintų priklausomybę nuo tradicinės žemdirbystės. Bet man kelia nerima taip pat kai kurie dalykai. Turint galvoje biudžetinius apribojimus, ekonominę krizę, tikrai reikia stengtis ir daugiau sutaupyti ES biudžeto lėšų. O komisijos pasiūlyme 2014-2020 metams yra mažinamos lėšos atokiausiams regionams. Ir mūsų pozicija yra būtent tokia pati. Negalime didinti finansinės paramos žemės ūkio sryčiai atokiausiams regionams, kaip kad siūloma pranešime nes šių regionų ekonominė ateitis priklausys nuo prekybos sektoriaus plėtros, nuo ekonominio augimo, nuo e, tikrai ne nuo didesnio viešojo sektoriaus finansavimo ir ekstensyvaus žemės ūkio sektoriaus naudojimo. Taip pat apie tokiausius regionus kalbant reikia pasakyti, jog tai dažniausiai būna um, salos, į kurias e, daugiausia investuojama ir kuriams skiriama daugiausia paramos. Kodėl taip yra daroma? Yra daugelis valstybių narių turinčių regionų, atokių, atokių regionų, kuriems taip pat reikia paramos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti kolegai Tešeira už puikų pranešimą, už gerą darbą nuveikta ir galiu pasakyti, kad pagrindinėms mintims pranešimo pritariu. Pranešimas pasirodė tinkamu laiku labai dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, jis pasirodė likus vos kelioms savaitėms ar mėnesiams prieš komisijai paskelbent komunikatą dėl atokiausių regionų Tad aš manau, kad e, ir šiuo pranešimu komisija galės pasiremti, ieškodama įkvėpimo savo komunikatą formuluodama. Ir kitas dalykas, visa Europos Sąjunga šiuo metu sprendžia krizės sukeltas problemas. O tai reiškia, kad ir mūsų komitetas, ir Europos parlamentas privalo reikšti aktyvę savo paramą atokiausiems ES regionams. Žinome, kad jų ekonomika, jų ūkis yra labai pažeidžiamas ir jie pirmieji nukentėjo nuo krizės. Dėl to pranešėjas visiškai teisingai sako, kad labai svarbu yra finansinę paramą išlaikyti bent jau tokiam pačiam lygiai kaip ir ankstesnės finansinės programos metu ir taip pat didinti lėšas e, pozei priemonių taikymui. Prieš mane kalbėjusiai kolegos jau minėjo, kad yra susidurama su problemomis dėl finansavimo, kuriuos siekiama papildomas sąnaudas kompensuoti. Aš dėl to jau taip pat esu pasisakęs, kai pas mus viešėjo komisijos narys Hanas, aš tą klausimą jau uždaviau tada ir klausiau, ar galėtumėte pasakyti, dėl kokių sumetimų, dėl kokių priežasčių yra numatytas 40 e, procentų lėšų sumažinimas. Atsakymo taip ir nesulaukiau į savo klausimą ir dėl to manau, kad yra svarbu toliau neišleisti šakių to klausimo. Be abejo, pragyvenimo su pragyvenimu susijusios sąnaudos ir kiti dalykai yra mm, aiškiai minimi, viskas tokiuose regionuose yra brangiau ir yra susidurima ir su socialiniais rizikos ar grėsmės veiksniais dėl brangesnių įvairių paslaugų ir dėl priklausomybės nuo išorinio pasaulio, aišku, tai kelia taip pat aukšt, kelia aukštyn ir um, energijos išteklių kainas, taip pat maisto produktų kainas. Viskas tampa tokiuose regionuose brangiau. Aš manau, kad tą reikėtų akcentuoti. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad būtent energetikos sritis yra e, kertinė sritis, į kurią ateityje reikės labai kreipti dėmesį ir džiugu, kad ir pranešėjas šių dalykų nepamiršo, nes e, tai leidžia atsižvelgti į geografinius ypatumus tokio tokiausių regionų. Ir energetinės nepriklausomumas tikrai nebėra iliuzija, galima pasiekti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau, kaip ir kolegos, padėkoti Jums dėl puikaus pranešimo. Ir iš tikrųjų dabar norėčiau trumpai apžvelgti šiuo tokios regionų iššūkius ir galimybės. Uh, Labai puiku, kad pranešime atsispindi daug dalykų, vis, kurie buvo paminėti bendrame uh, Ispanijos, Prancūzijos ir Italijos memorandume, kuris buvo paviešintas 2020 metais. Apie tai taip pat buvo kalbama ir konferencija 2011 metais Martinikoje. Ten susitiko uh, e, tokiausių regionų uh, vadovai. Taigi iš tikrųjų reikia kitaip, trak, kitaip traktuoti šiuos atokiausius regionus, reikia bendro plano jiems visiems Ir iš tikrųjų tenais e, gyventojų išlaidas yra gerokai didesnės negu kitur. Reikia atsižvelgti į šių regionų aplinkybės ir jiems reikia taukyti kitokius rodiklius, kaip kad pavyzdžiui nedarbo, e, taip pat mokyklos neužbaigimo rodikliukus. Labai svarbu uh, E, užtikrinti bendrijos bendrą finansavimą, taikant paramos priemonės. Tai turi atsispindėti ir finansinėje perspektyvoje, kaip ką tik, e, nes tikrai labai gaila, kad 45 procentais yra mažinamas finansavimas, bet to reikėtų e, skatinti tikrą jūrų eksploatavimu besirimenčią ekonomiką šiuose regionuose. Taip pat e, reikėtų labiau įvertinti tarptautinių susirimų pasiekmes šių regionų žvejybos sektoriui ir atitinkamai numatyti kompensaciją. O kai dėl ben, teritorinio bendradarbiavimo programų kontekste, tai tiesą sakant, tenka konstatuoti, kad tos programos ir gažun netenkinta lūkesčių. Todėl manau, kad reikėtų pastelgti tokius kriterijus, kurie remtųsi atstumu, kiek toli yra nutolę šie regionai. Taip pat e, skirinant papildomą finansavimą reikia kitokių kriterijų, negu kad yra dabar numatyti. Na ir, ir atrodo, gyventojų skaičius kaip kriterijus yra vienas iš tinkamiausių. Taigi atitinkamus pakeitimus mes dar pateiksime. Ačiū. Marija Luis Alves. Dėkuoju, Luis Alves. Eh, Ačiū, pirmininkė. Daug svarbių dalykų jau buvo paminėta. Aš dar tik norėjau pridurti, kad šią ataskaitą pateikta pačiu laiku. remiantis pirmininkų suigos susitikimo rezultatais, akivaizdu, kad mums reikia naujos strategijos ir ši iniciatyva mums leidžia tai daryti visų ES lygių. Manau, kad ataskaita yra gera viskas. Aišku, atsižvelgta į pagrindinės problemas, pagrindinės kliūtis, kylančias vidaus rinkai. Kalbame apie atokiausius regionus ir kartais atrodo, kad tie atokiausi regionai nepriklauso Europos Sąjungoje, bet reikia kalbėti apie sanglaudą. Turime kalbėti apie naują politikos naujų įgyvendinimą ir kitokias veiklos programas. Tik tokiu būdu mes galėsime išspręsti iškilusias problemas ir užtikrinti, kad būtų išnaudotas atokiausių regionų potencialas. Arvas Gudmanis, paskutinis kalbėtojas. Dėkoju, pirmininkė. Manau, Kolega paminėjo konkrečius skaičius. Nesu tikras, bet manau, kad reikia kalbėti apie 40 procentų. Pirmininkė, manau, kad reikia pareikalauti konkretaus atsakymų iš komisijos. Prieš keturias savaitės ponas Hanas sėdėjo šalia jūsų. Ir aš pateikiau jam lentelę, kur buvo kalbama ne apie BVP vienam žmogui rodiklį, o pateikti kiti duomenys. Mes turime. Jis kalba 1,7 procento padidėjimą, bet iš tikrųjų kalbant apie 20 procentų sumažėjimą. Reikia taip pat apibriežti, kas yra išsivystę regionai, pažengę regionai ir kiti regionai. Praėjo keturios savaitės ir jokių atsakymų mes neturime. Akivaizdu, jeigu pinigų trūksta, jeigu lėšų trūksta, turime sumažinti finansavimą. Bet šiam komitetui reikia pagrindimo iš komisijos pusės. Reikia kad visi skaičiai būtų paaiškinti. Ir aš iš komisijos gavau tik vieną atsakymą ir ten skaičiai nebuvo paaiškinti. Ir tai yra ne tik tada, kai kalbame apie atokiausius regionus, bet ir kai kalbame apie kitus regionus. Taigi mes privalome žinoti, kad jei mes remsimės tuo kriterijumi, BVP tenkantį vienam žmogui, nors tų kriterijų ir tų skaičių mes dar neturime, mums reikia to pagrindimo, kad mes galėtumėme suprasti, kodėl ir kiek lėšų kam yra skiriama. Pranešėjas iškėlė mintį ir paminėjo, kad atokiausių regionų finansavimas bus sumažintas 40 procentų. Aš nenoriu tuo tikėti, nes skaičiai atrodo tikrai labai drastiški, bet iš komisijos mes jokio pagrindimo ir jokios nuomonės neišgirdom. Kalbant apie 14-20 metų pagrindų naują finansinę programą, mes nesakome, kad reikia paimti pinigų iš niekur. Ne, Bet juk mes negalime tikėtis iš atokiausių regionų 47 procentų augimo. Ir čia kalbame apie kažkokius skaičius 17 procentų, plus 4 procentai, 40 procentų finansavimo suvažėjimas, bet jokio pagrindimo neturime. Dėkuoju, sako pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Pakomentuosiu ir aš. Teisingos buvo visos išsakytos pastabos. Manau, kad galbūt buvau neteisingai suprastas. Aš taip pat norėčiau užduoti komisijai klausimą dėl Europos regionės plėtros fondo naudojimo. Mano nuomonė buvo pateikti neteisingi skaičiai. O ta informacija, kurią pateikiau aš, yra pati naujausia ir pati tiksliausia. Ir tikrai galiu patiks, patikinti jūs, kad tas 47 procentų lėšų finansavimo sumažėjimas yra realus. Toks jis ir bus kito programavimo laikotarpiu. Kalbame apie 700 milijonų, kuriuos reikia paskirstyti skirtingiams regionams. regionai yra labai skirtingi, kalbame apie šiaurės valstybės, apie pietų Amerikos, pietų Amerikoje esančias užžiūrio teritorijas, nutolusias dešimtis tūkstančių kilometrų. Taigi, kalbant apie bendrijos fondus ir struktūrinius fondus, noriu pasakyti, kad reikia vienodai vertinti bet taip pat diferencijuoti. Negalime sulyginti Gvadelupės ir kitų valstybių, nes ten ekonominė situacija yra vienokia ir geografiniai yra tam tikri skirtumai. Taigi toks palyginimas yra neįmanomas. Jie turi tam tikrų problemų, problemų, su kuriomis susidurėme ir čia, ir jas reikėtų vienodai spręsti. Atokiausi regionai dažniausiai labiausiai nukenčia nuo lėšų taupimo politikos, pavyzdžiui, Madeira, Portugalijos nukentėjo nuo Portugalijos taupimo programos. O mes matome, kad Madeirais naujų programavimo laikotarpių skirtų lėšų skai kiekis ženkliai sumažės. Taigi negalime atimti pagalbos iš regionų, priešingai turime juos paremti. Kita vertus, taip pat nereikia nepamiršti, kad tas mūsų aptariamas paketas skirtas ne vien tik tais atokiausiams regionams. Mes negalime stalkyti vien tik tais atokiausius regionus, kai kalbame apie šį paketą. Turime galvoti ir, pavyzdžiui, šiaurinius regionus, kur labai nedidelis gyventojų tankumas nes kai kalbame šią paketą, daugiausiai skiriama dėmesio tokiausiams regionams, kuria, kur akvezu, kad reikia um, pagalbos, tačiau yra ir kitų regionų ir čia yra netitikimo. Nesuprantu, kodėl CDR reglamente 11 straipsnėje komisija siūlo tam tikras, numatyti tam tikras sąlygas. Ir numatyta prievalė 50 procentų viso finansavimo skirta konkretiems e, temams, tačiau nieko nepasakyti apie šiaurinius regionus, kur taip pat yra nedidelis gyventojų tankumas. Tai, o jie gali, kaip nori tie regionai, skirti, šiauriniai regionai, panaudoti lėšas. Taigi, taip, e, siūloma daryti aukas, bet aš norėčiau, kad tos aukos būtų paskirstytos uh, tolygiai. Uh, tai yra, kad neturtingiausi regionai ES nebūtų baudžiami 47 procentais, mažinant jų finansavimą, o kai yra kito tarpo kitų regionų, kur tas finansavimas nemažinamas. Very... Dėkuoju, diskusiją jau baigėme, labai trumpai prašau komentuoti. Taip, turiu vieną pastabą. Noriu pasakyti, kad Mes norime remtis Europos strategijoje 2020, kai kalbame apie tokiausius ES regionus. Mes neturėtumėme dabar apskritai diskutuoti apie finansinę programą. Mes kalbėkime galbūt apie mūsų iniciatyvos tą pagrindinį tikslą. Tai yra sanglaudos politikos vaidmenį tokiausiuose regionuose atsižvelgiant į strategiją 2020. Siūlyčiau pasilikti prie pagrindinės temos. Dėkoju, sako pirmininkė. Turime taip pat Paula Lėsi, bet jai nesuteiksime žodžio, tik norime, kad ji perduotų komisijos nariui tai, apie ką čia buvo kalbėta. norime, kad komisija pateiktų tam tikrų paaiškinimų ir reikėtų mm, pagalvoti, kokią formą mes tų paaiškinimų sulauksime. Taigi visiems dalyvavusiems dėkoju ir pakeitimus siūlyčiau teikti iki kovo pirmos dienos, trečios valandos po pietų. Taigi, kolegos, teikite pakeitimus ir mes dar prie šio klausimo grįšime. Kalbėsime apie atokiausius regionus, kalbėdami apie daugiametę finansinę programą. O dabar ir būtų kitas darbo tvarkės klausimas, septintasis. Kviečiu pona Beg ir pona Kalfin. Apskritai noriu priminti, kad mes nekalbėsime konkrečiai apie biudžetą. Mes tik norime išklausyti du pranešėjus, norime išgirsti, kaip vyksta pats procesas, kurioje stadijoje dabar esame. Nežinau, ar Andrei Kovačiov būtas, kuris pradės debatus. Prašau, žodis jums. Dėkuoju, ponė Prinkė, dėkuoju galimybę kartu su bendra pranešėjai pasikeisti nuomonės dėl e, daugiametės finansinės programos reglamento. Kaip paskutinį sėkį, kai kalbėjome apie konceptinę programą, kuri skirta daugiametės programos E, įgyvenime, tai yra 320 e, starties straipsnis, taigi parlamentas negali čia nieko sakyti dėl komisijos pasiūlymo. Taigi viskas priklausys nuo to, kokiu žingsnius biudžeto komitetas pristatydamas tarpinio pranešimą dėl daugiametės perspektyvas, sutinkamai su atitinkama mūsų darbo, tvarko, mūsų darbo tvarkas teisiklių straipsnių. Na, puiku, kad bendra pranešė yra kartu su mumis, likščiau biudžeto prane, komitete nebuvo priimtas sprendimas dėl žingsnių liečiančių FAO. Na, tai yra susijęs su specializuotų komitetų. Uh, tvarkaraščių darbo, jų, kada jie neš savo indėlį diskusijas. Beje, susitikau su ponu Erik iš didžiai region e, spaudos e, skyriaus, mes viską aptarėme, bet to kalbėjome ir su tarybos atstovais, kalbėjome apie arba e, darybinius įgaliojimus ir dvi Mm, dvi darbo grupės susijusiu šio klausimu, tai pirmininkančios šalies darbo grupė ir sektorinė darbo grupė. Ir biudžeto, e, sektorinio biudžeto paketo darbo grupė kalba apie reganisius efektus, o taip pat ir o um, pirmininkaujančios šalies darbo, draugų darbo grupė kalba apie biudžeto aspektus. Na, taip pat, kai kalbama ir apie tokius teminius klausimus susijusius su sanglaudos politika, ponas ir sutikusi pono Vendbreska, paaiškėjo, kad e, kol kas nėra atskirti šių dviejų darbo grupių darbo barai. Danija, kaip pirmininkaujantis šalis, ketina pateikti birželio mėnesį tarybai, tarkim, tarkim priemonių paketą ir valstybės narės jį galės aptarti. Ir tikėkime, kad bus primtas sprendimas dėl šių priemonių paketo. Šiek tiek apie sumas. Manau, kad reikėtų paraginti mūsų komitetą gilintis į e, sumas skiriamas konkrečioms politikoms e, sritims, tai yra susijęs su galyga pranešimu. Na, kol kas tarsi diskusijos neketinama kalbėti apie konkrečias sumas, bet aš manau, kad reikėtų jas aptarti. Ir tokiu būdu įnešti indėlį diskusijos dėl garyga. Uh, pranešimo. Taigi, štai tiek iš mano pusės bendra pranešėja, aš nebėjau taip pat turės ką pasakyti. Dėkoju. Jūs galite nuspręsti, kas pasakys pirmas. Galbūt alfabetinė tvarka Rainer, Rainer Böge. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, manau, kad esame geri sąjungininkai, nors esame iš skirtingų frakcijų, nes nuo pat pradžių visi turime suvokti štai ką. Jeigu uh, per bendrą sprendimo procedūrą dėl finansinės perspektyvos parlamentas dėl tam tikrų klausimų pasieks savo, tai to, tai gyventime galime tik tais iš vien. Tai pa, tas pats pasakytina apie tiesiekuros procedūros liečiančias biudžeto procedūrą. Taigi tik kartu solidariai galime pasiekti rezultatų. Būtent tame etape, kai bendra situacija nėra gan lengva. Ir tik e, bendrai galime pasiekti, kad plenarinėje sesijoje e, bus plačiai patvirtintas Salvador Garyga pranešimas. Norėčiau priminti, kad kad kai kalbame apie finansinę perspektyvą, finansavimą, tai e, biudžeto komitetas yra atsakingas už finansinės perspektyvos patvirtinimą ir išlaidas, o sanglodokos politika yra atsakingas mūsų komitetas. Taigi atėjus metui teks labai išsamei padiskutuoti apie tai, kaip užtikrinti koordinavimą tarp šių dviejų komitetų veiklos. Na, pirmininkaujant Vengrijai gavome tam tikrų pažadų, po to e, pirmi žingsniai buvo žengti jau pirmininkaujant Lenkijai, dabar šie darbai bus tęsiami pirmininkaujant Danijai ir iš tikrųjų siekėme gero dialogo prieš pradedant dėrybas dėl finansinės perspektyvas. Ir tai aišku, reikės daug pastangų, reikės įtikinti tarybos narius, taryboje toli gražu ne visos šalis viskam pritarė pagal Lisabono sutarties 312 straipsnį. E, finansi, daugiametinė finansinė perspektyva yra um, tvirtinama pagal pritarimo per procedūrą, tai yra galima sakyti taip arba ne. Ne. Suvokime taip, turime pasirinkimą tik tais tarp palaikymo ir atmetimo. Nu, o 312 straipsnio penktoje dalyje yra formuluotė, pagal kurią e, taryba, komisija ir parlamentas e, tvirtinimo, pritarimo procedūroje dėl finansinės perspektyvos turi taikyti visas priemonės, kuri leistų susitarti. Taigi E, po konvento nacionaliniai, nacionaliniai diplomatai siekia, kad parlamentas neturėtų pritarimo teisės finansinės procedūros kontekste. Mes tam užkirtome kelią. Mm, taigi norėčiau perspėti, perspėti ir tarybą. Prisimenant e, e tuos posėdžius, informacinius posėdžius, darybinius posėdžius prieš tarybą, e, Taigi siūlyčiau dabar šiame etape e, tarp kovos ir Liepos jau pradėtume tikrasias darybas, o nesikeistume vien tik tais nuomonėmis. Nes iš tiesų kils pavojus, kad bus labai sudėtinga pasiekti absoliučią daugumą palaikančią daugiametę finansinę perspektyvą. Taigi gilinkime ne vien tik tais į skaičius, bet ir visą kitą, kas tai yra susiję, be kita ko ir su kasmetinė e, biudžeto įgyvenimo patvirtinimo procedūra. Biudžeto požiūriu tai yra sudėtinga, bet aišku, tai yra ir politinis dalykas pradedant nuo to, kaip turės atrodyti biudžeto struktūra, baigiant su tuo, kiek turėsime lanksumo kasmetinė biudžeto gyvenimo tvirtinama procedūroje. Taigi tikrai dėkime pastangas tam, kad galėtume gerai pasirenkti diskusijams dėl dėrybinio paketo, kurį rengia Danija kaip pirmininkantys šalis. Na, o po to jau pradėkime intensyvų dialogą. Tačiau Kaip ten bebūtų, e, labai svarbu, kad būtų atsižvelgiama į parlamento nuomonę. Taigi tai, ką mes jums siūlome, nėra patvirtinta linija. Trečiadienį įvyks kontaktinės grupės, kurią pirmininkavo pirmininkas Šulcės posėdis. Be kita ko, toje kontaktinėje grupėje bus ir biudžeto komiteto atstovai, tai atitinka mūsų darbo tvarktos taisyklės. Ir taip pat, e, kaip E, sprendžia iš informacijos, tenais bus ir kitų komitetų pirmininkų ir jie taip pat išdėstys ir savo nuomonę. Taigi, abu pranešėjai yra pasiūlę e, vykdyti struktūrizuotą dialogą su kompetingais komitetais. Tai turi būti daroma per ateinančius mėnesius tam, kad visi iš jūsų būtų informuoti. O Strasbūrė ketvirtadienį uh, E, pradedant nuo Strasbūro savaitės ketvirtadienio vyks nuolatiniai susitikimai kas savaitę tam, kad galėtume išdėsti savo nuomonę tiek dėl finansinės perspektyvos, tiek ir dėl teisėkuros um, pasiūlymų ir pranešimų tam, kad tikrai galėtume visuomet išdėsti savo nuomonę. Visą tai bus išsamei aptariama trečiadienį, tačiau mes kaip pranešėjai jau suderiname savo pozicijas ir siūlome, kad rengiantis gegužės plenarinį sesiją priklauso nuo to, kaip viskas klostysis e, kad plenarinė sesija būtų aptariama ir tvirtama rezoliucija, kur bus e, pasiūlyta parlamentui konkreti linija, būtų konkrečių pasiūlymų. Ir reikėtų nekartoti to, kas jau buvo patvirtinta. Be to, po to, tęsiant darbus, greičiausiai spalio pradžioje, galbūt reikėtų parengti tarpinio laikotarpio ataskaitą. Tokiu būdu užbėgant už akių tarybai, kur bus aptariami jau konkretus paketai, tai skaičiai, sumos ir taip toliau. Na, o po to reikės gauti plenarinės jisai papildomą darybinį mandatą. Ir tai reiškia, kad ir kompetitingi komitetai galės renkti savo nuomonės, kas vėlgi išsiliesi mūsų poziciją. O kai dėl skaičių ir sumų, tai aš suprantu, kad skirtingose frakcijose tai žiūrima skirtingai, apie tai diskutuojama, aišku, tiesiog norėčiau priminti štai ką. Uh, Tai yra 2005 metais buvo primtas tarp institucinis susitarimas, pagal kurį visos institucijos įsipareigojo įnešti savo indėlį, be kitako indėlį ir rengintis pirmajam svarstymui. Bet tų parengimų darbų metu nebus kalbama apie konkrečius skaičius, bet uh, jau po to, kai bus sutarta dėl pačių principų remintis komisijos pirminių pasiūlymų, tam jau bus kalbama apie konkrečius skaičius. Na, nu, mes kaip pranešiai čia problemos neižvelgėme, nežvelgėme, ne, nebūtų mums problematiška pateikti jums e, skaičius tulpelius. Tačiau nepamirškite, kokiu pasiekmiu tai gali turėti parlamente. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime du didžiosius blokus, anglodos politika ir žemės ūkio politika, tai, tai yra labai aiškių aiškiai viskas suformuoluota 67 punkte, pažiūrėjau, dėl sanglaudos politiką nurodyta, kad per kitą planavimo laikotarpį reikia siekti, kad būtų išlaikytas bent jau dabartinis finansavimas. O, o m, mm, žemės ūkio politikos rytyje kažkur yra numatyta išaldimų. Iš Bet to reikia galvoti ir automatišką 2 procentų pritaikymą. Kas? koregavimą, pritaikymą prie infliacijos pasiekmių. Taigi, jeigu mes kiekviename pranešime dėl finansavimo įrašysime skaičius, tai sanglodos ir žemės ūkio politikos atveju galbūt ir bus paprasčiau, tačiau kaip bus su kitomis e, politikos rytimis, pavyzdžiui, vienas A e, kategorijos, arba kaip, pažiūrėjau, yra, jeigu konkuruos vienas A kategorijos finansavimas su užsienio išorės politikos finansavimo. Taigi frakcijose reikės tai aptarti, apie šios klausimus bus kalbama ir kontaktinė grupė ir galiausiai bus primtas sprendimas. Aš tiesiog e, pasidalinu savo asmeninę patirtimį. Uh, gal mums tai ir atrodo lengvas dalykas, bet kila pavojus, kad parlamente galiausiai bus priimtas kažkoks kitoks sprendimas. Ir tuomet, jau kai kalbame apie skaičius, parlamentas bus e, silpnas dėrybų partneris. Na, dar vienas dalykas, gal čia kolegos mane papildys. Na, mes žinome, kokia dabar yra padėtis e, taryboje. Tikrai viskas gerokai strigia. Žinome, kad yra didelė šalių dauguma, kuri norėtų, kad būtų skiriamas tinkamas finansavimas anglodos politikai, to paties siekia ir parlamentas, tačiau yra ir kitų šalių, kurios mano, kad vienas procentas yra pernelik daug. Uh, E, parlamentas mano, kad nuo 2013 metų reikėtų plus 5 procentais didelinti e, finansavimą tam, kad galėtume tinkamai finansuoti strategijos Europo 2020 tikslų įgyvendinimą. Tačiau atrodo, valstybės narės nenori skirti tokio finansavimo, tuomet turėtume įtikinti valstybės narės dėl to, kad iš sąrašo reikėtų išbraukti tam tikrus prioritus, kurios pačios nusistatė valstybės narės, nes neįmanoma bus užtikrinti jų, e, jų finansavimo. Pavyzdžiui, vystimasi politika, moksliniai tyrimai ir taip toliau. Be to, valstybės narės e, tolimesnių diskusijų metu turėtų nepamiršti ir štai ko. Ir sudėtinga situacija, tai gali būti mums svarbu kai galvojame apie mūsų raudoną liniją. Jeigu taryba nesileis į kompromisus, aš jau minėjau, pažiūrėjau, vairias išlaidų kategorijas. Ir tuomet parlamentas bus priverstas nepritarti siūlomam biudžetui. Tai tuomet 2013 metais reikės atsižvelgti ne, nebus įmanoma užtikrinti 2 procentų koregavimo, kuris buvo patvirtintas 2005 metais tarp institucinėme sutarime. Tai tikrai būtų krize. Mes dirbame su tam tikrais skaičiais. Tiesiog pamastykite apie tai, o po to tiesiog paraginčiau visus suvokti, už ką parlamentas e, kovos ateityje ir kam esame pasirengę pritarti. Nes e, kol kas e, neįmanoma numatyti, ką mums pasiūlys Danija birželio mėnesį, o po to kiekviena frakcija turės priimti savo sprendimą, kaip jie elgtis. Na, nežiūrint to, kad galbūt žiniasklaida mus užsipuls, galbūt valstybės narės mus kritikuos, vis tiek reikės laikytis savo linijos dėrybose. Aišku, kuo sudėtingisi skaičiai, tuomet reikia parlamentui elgtis lankščiau, nes pastaraisiais metais turime labai sudėtingų biudžeto peržiūrų ir tai rodo, kad reikia dėrybose dėl kasmetinio biudžeto patvirtimo veiksmų laisvės. Bet bandysime šios klausimus aptarti e, trečiadienį kontaktinėje grupėje kartu su kitais klausimais. Na ir tikriausiai šilas klausimas bus perduotas ir pirmininkų suigai. Na, aišku, bus aptarimas kontroversiškas strategijos Ir tikiuosi, kad dar šią savaitę pavyks e, rasti sprendimus. Mr. Kalfin, probably would like to add something. Uh, yes, uh, some uh, very short thing additional to. Ar norėtumėte ką nors pridurti? Taip. Trumpai sureaguosiu, ką buvo pasakyta dėl procedūros ir debatų dėl skaičių. Visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl būtinybės koordinuoti mūsų poziciją skirtingose komitetuose. Ir tikrai reikia konsoliduotos pozicijos laikytis parlamente ir politinėse frakcijose. Taigi, manau, kad mūsų komitetas turėtų prisidėti prie šios bendros pozicijos į paieškų. Taryboje daug buvo kalbėta apie MFF ir daugelis tai liečiančių klausimų bus išspręsta birželio mėnesį. Rengdamiesi bendrų reikalų tarybai yra užduodami klausimai ir valstybės narės turėtų pateikti atsakymus. Kodėl aš tai sakau, nes reikia kalbėti apie konkrečius skaitus. Kai pirmininkaujanti Danija pateikė skaičius, valstybės pasiskirstė į tris stovyklas, tos, kurios pritarė pasiūlymui, tos, kurios sakė, kad skai, apie skaičius kalbėti per anksti ir trečia grupė, kuri sakė, kad reikia mažinti finansavimą. Nebuvo tokių, kurios pasisakė už didesnį biudžetą. Taigi taip pat reikėtų į diskusijas įtraukti ir nacionalinius parlamentus. Europos parlamente kaip tik rengiama bendra konferencija su nacionaliniais parlamentais dėl finansinės programos. Kovo 22-23 dienomis organizuojame konferenciją kartu su taryba dėl MFF ir nacionalinių vyriausybių dalyvavimo. Taigi aš labai norėčiau jūsų paprašyti šiuo klausimu dirbti ir su nacionaliniais parlamentais. Taigi reikėtų orientuotis ne tik į bendrą kiekį, nes apskritai daug pokyčių numatyta sanglaudos politikoje. Apie tai reikia kalbėti taryboje balandžio mėnesį ir vėliau birželį. Turime kalbėti apie makroekonominius dalykus ir noriu dar kartą priminti, kad komisijos pateiktame pasiūlyme yra numatytos nuobaudos. Ir ten daugiausia kalbama tik apie sanglaudos politiką. Praeitame susitikime su komisija kalbėjome apie Vengrijos atvejį, bet manau, kad būtent sanglaudos politika bus labiausiai nukentės dėl naujosios programos dėl šankstinio finansavimo ir geografinių aspektų. Tai yra perinamieji regionai, mažiau išsivystę regionai, mažiau apgyvendinti regionai, atokiausi regionai. Kalbame apie daugiau nei 300 milijardų. Taigi, ar galime tam pritarti, ką siūlo komisija 2,5 procento BVP ribą. Kaip, kokie bus paskirstimo kriterijai, užimtumas, nedarbas, geografinė padėtis. Valstybės narės laikosi skirtingų nuomonių. Taigi, reikėtų apie tai kalbėti, nes tai liečia 10 milijardų eurų. Taigi visus šituos dalykus reikia aptarti ir manau, kad regio komitetas turėtų laikytis principinių nuostatų, kalbėdamasis su taryba ir parlamentu. Taigi manau tikrai, kad reikėtų turėti konkrečią poziciją dėl naujos sanglaudos politikos. Dėkuoju, sako pirmininkė, labai taip pat norėjau priminti, kad kviečiu į susitikimą su pirmininku Šulc ir kovo mėnesį vyks debatai dėl MFF ir tuomet galėsime pakalbėti apie visus šiuos dalykus. Ir dabar aš norėjau suteikti žodį tiems, kurie turi konkrečių klausimų. klausimų. Ir užbaigsime tuomet šio klausimo svarstymą šiandien. Prašote, matau, žodžio ponas Nilsonas, bet prašau tik kalbėti tik tuomet, jei turite konkretų klausimą. Dėkuoju, pirmininkė. Labai griežta jūs šiandien. Gerai, paklusiu jūsų taisyklėms. Tema iš ties labai svarbi. Turiu keletą pastebėjimų ir klausimą. taryba negali veikti viena, o ir mes negalime atsitraukti ir stebėti viską iš šalies. turime e, remtis ne vidurio, būsima vidurio per, laikotarpio peržiūrą, bet Garigo ataskaitą. Jau kalbėjome apie naująją sanglaudos politiką. Galbūt mes esame net vienu žingsniu priekyje. Mes jau įvertinome tą pirminę fazę, taip pat numatėme ateities gairės. Taigi mes esame visiškai pasiruošę judėti į priekį. Mes tikrai galime pasiekti, kad jau tais klausimais mūsų balsas būtų išgirstas. Kalbant apie geografinę dimensiją, daug kas parlamentui yra nepriimtama. Kalbate apie sanglaudą, naujas perspektyvas 2020 metams. bet galima daug ką planuoti, bet iš politinės perspektyvos daug kas yra parlamentui nepriimtina. Ir mano klausimas dėl skaičių. Žinome sanglaudos sistemą, žinome, ką sako komisija, turime Garygo ataskaitą, bet kai kalbame jau apie konkrečius regionus, matome, kad komisija nieko nenori keisti. Kalbame, kalbėsime apie veiklos rezervą, bet būtina kalbėti ir apie tą aukščiausią ribą, lubas. Taigi turime dirbti su tais skaičiais, bet tam mums reikia daugiau informacijos. Rugsėjo mėnesį plenarinė sesija balsuosime dėl ataskaitos, taigi turėtumėme turėti daugiau informacijos, nes jei jos neturėsime, bus per vėlu. Negalėsime turėti įtakos, kurią norime turėti. Taigi mums reikėtų patikimų duomenų ir skaičių, kuriais galėtumėme remtis. Vieną pastabą turėčiau. Stipriausias naujosios anglodos politikos Argumentas yra tas, kad įgyventinami sanglaudos politiką mes įgyventiname daug kitų politikos priemonių, pavyzdžiui, mokslinio tyrimų ir plėtros, klimato kaitos ir kitas. Taigi, kai kalbame su nacionaliniais parlamentais, jų atstovais, norėdami šiek tiek juos paspausti, galime naudoti šį svarų argumentą. Kitas dalykas. Mes, kalbėdami apie toliausiai nutolus, atokiausius regionus ir retai apgyvendintus regionus Švedijoje bei Suomijoje, turime pabrėžti, kad ir atsižvelgti į šių regionų ypatumus pagal sutartį. Taip turėtumėme minėti. Ir paskutinysis klausimas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausiai mūsų frakcijos vardu norėčiau pateikti kai kurias pastabas, pateikti kai kurios klausimus. Pirmiausiai dėl to, kad apmaudu, jog neturime vis dar tikslių skaičių, kuriais remiantis būtų priimami sprendimai. Tad klausiu, ar jau turite iš komisijos tikslesnius paaiškinimus dėl to, kiek kas kainuos. Toliau rezervas lėšų. Irgi neaišku, kaip bus su juo, norėtumėm tikslesnės informacijos apie tai, kas bus daroma su tomis lėšomis, jeigu regionai jų nepanaudos. Kur bus nukreipiamos tada tos finansinės paramos lėšos. Ir dar vienas dalykas, sutiku su kolegos Nilsen pasisakymų dėl to, kas susijęs su atokiausiais regionais. Ponas Tešeira taip pat apie tai užsiminė. Biudžeto apribojimai yra vis griežtesni ir, um, ir yra mažinama parama atokiausiams regionams, štai ketinama sumažinti tą skaičių 72 milijonais eurų ir tai tikrai kelia nerimą. Dėkoju. Uh, Dėkoju už įdomius klausimus, bet ir aš turiu paklusti taisyklėms. Turime komitete kalbėti apie MFF, pajamas ir išlaidas. Jūsų komiteto vaidmuo būtų dalyvauti teisėkuros procese. Taigi mes jūs remsime, bet į jūsų tą konkrečią specifiką, konkrečių klausimų sprendimą nesikišime. Taigi turime kalbėti bendrai apie turinį. Apie tą iš viršaus į, iš, iš viršaus į apačią paužiūrį, kurio pirmininkaujant Lenkijai nebuvo, o pirmininkaujant Danijai jis jį matome ir jis nėra labai priimtinas. Norėčiau dar kartelį priminti tą 2005 metų susitarimą, kur pasakyta, kad parlamentas pirmo svarstymo metu bendradarbiaus su, kita, su taryba. Taip pat abi institucijos remdamasi savo poziciją pradės preliminares diskusijas dėl teisėjų, dėl tų straipsnių susijusių su finansavimu ir biudžetu ir taip toliau. Ir ten toliau sakoma, kad turime sutarti dėl daugiau nei 70 programų. Taigi dabar turime progą sustabdyti tarybą ir iš pradžių kalbėti apie skaičius ir tokiu būdu išvengtumėme tų perikalingų diskusijų dėl uh, sanglaudos politikos turinio. Taigi mes turime galimybę viską pakeisti, galime priversti tarybą kalbėti ir tartis. Taigi mes esame pasirengę pirminėms diskusijoms ir jeigu mes pasieksime sutarimo dėl bendro teksto, tuomet mes galėsime pradėti dėrybas prieš nusprendžiant, kokie bus konkretus skaičiai žemės ūkių ir moksliniai mokslo finansavimui. Taigi, būtina kalbėti ne tik apie skaičius, mes turime supratimą iš Koriko ataskaitos, taryboje akivaizdu, kad bendro sutarimo nėra. Tokia jau ta politinė realybė, bet jeigu mes norime ką nors pakeisti, turime kalbėti apie konvergenciją, šią naują kategoriją, apie visus kitus tuos elementus, kurie sminėjo ponas Nilsas ir kiti kolegos. Taigi mums reikia politinio sutarimo, jeigu tai yra įmanoma ir tokiu būdu mes galėtumėme sustiprinti pozicijas. Toliau apie dėrybas dėl biudžeto. Negalime dėrybų metu aptarti visų dalykų, kur mums nepavyko pasiekti prieš tai sutarimo. Kai kalbame apie privatų finansavimą ir tą argumentą, kurį naudoja mano regionas ir dėl neįsisavintų lėšų, Taigi galime pažadėti tiek, kad Dėl bendrų nuostatų galime ieškoti sąlyčio taškų, bet mes nesikišime į tai, kas yra tik jūsų komiteto prerogatyva. Tai jeigu jei toliau judėsime šią kryptimį, manau tikrai komitetai bendrai galės paveikti tarybą ir sustiprinti savo pozicijas pirmo svarstymo metu galbūt nepavyks balsuoti, bet bent jau turėtusime stipresnės pozicijas pirminių dėrybų metu. Taigi reikia e, pasiekti atitinkamų sprendimų ir sutarimų laiku, nes regionams to reikia. Keletą ir aš sakinių norėčiau pasakyti. Skaičiai akivaizdus. 354 milijardai septyneriems metams. Komisija siūlo 336 milijardus, tai yra beveik 20 milijonų mažiau naujam laikotarpiui. Ir siūloma sumažinti finansavimą tam tikriems regionams ir tam tikriems fondams. Taigi mes tuos skaičius kaip ir turime bet kad ir ką kalbėtume, aišku, kad nesutiksime, nes, pažiūrėjau, Garigo ataskaitoje mes minime, kad būtina skirti 385 milijardus. Bet turime kalbėti ne tik apie tai, yra daug kitų svarbių dalykų. Komisija siūlo bendrą strateginę programą taip pat siūlo bendradarbiavimo sutartį su valstybėmis narėmis. Turime kalbėti apie skirtingus fondus, skirtingus ryšius tarptų fondų. Manau, kad tam tikrais klausimais nuomonės gali labai išsiskirti. Taigi gal pirmiausia koncentruokime ties tais svarbiausiais aspektais. Dėkoju, sako pirmininkė. Taip pat reikalus komplikuoja tai, kad mes galime pasakyti arba taip, arba ne. Ir taryba atrinko tam tikrus klausimus ir perdavė juos biudžetą sprendžiančioms pajėgoms. Taigi teisėjai, kurios atžvilgių tai yra šiek tiek abejotina. Reikia labai atsargiai elgtis ir neleisti tarybai nuspręsti, naudojant įvairias procedūras, koks bus priimtas sprendimas. And, uh, we, but still we have to be selective. Aš manau, kad reiktų bent jau pasidžiaugti tuo, kad finansų ministrai nesprendžia dėl biudžeto žvelgiant iš mūsų požiūrio taško. Nes jie nuspręstų tikrai dėl kai ko kita, negu kad mes pageidavome. Ekofinas e, pagal tarybos darbo tvarkos taisyklės turi teisę būti informuojamas, bet vis, bet vis dėlto bendrų reikalų taryba priima sprendimus. Aišku, už kitų tarybų formatus bendrų reikalų taryba atsakomybės nešti negali. Ir čia manyčiau, kad ir sanglaudos politika turėtų būti aptarinėjama ir kokiam nors kitame tarybos formate. Bet turime ir mes aikštį aišku požiūrį, nes e, iš tikrųjų vienintelis mūsų priešininkas galbūt tai yra taryba. Pirmininkė, ačiū visiems už diskusiją, dėkoju visiems, kad atvykote kalbėti šiuo klausimu. Ir dabar atleiskit taip, Andrei, jums paskutinis žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū šešėliams pranešėjams Pana Biogė noriu paklausti, kada bus pateiktas pranešimas dėl laikotarpio vidurio peržiūros? Liktai minėjote spalio vidurį. Tiek, kiek susijęs su rezoliucija ir vidurio laikotarpio peržiūra, tai, susij... tai turi nuspręsti patys pranešėjai ir, man atrodo, pirmiausia, dar pirmininkų suėgoje turi būti dėl to nuspręsta. Aišku, po to jau mes renksime, aišku, tvarkaraštį darbų. Ir skirsime pakankamai laiko visiems komitetams pateikti savo nuomonę dėl vidurio laikotarpio peržiūros. Pati ataskaita pasirodys spalio vidurį, gegužę galbūt, jeigu reikės, teiksime savo rezoliuciją su įvairiomis gairėmis, kad ją galėtų atsižvelgti birželio pabaigoje posėdžiausianti vadovų taryba, bet aišku, paskui jau bus galima kalbėti detaliau negu kad rezoliucijoje. Žiūrėsime, kokią poziciją galės užimti parlamentas, kad taryba aiškiai suprastų, jog ir mes turime balso teisę dėl šių klausimų. Ačiū kolegos, dabar turime pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo ir taip smarkiai vėluojame, o pas mus atvykęs audito rūmų atstovas, ponas Fazakašas. Mm, ir girdėsime nuomonės dėl Europos fondams taikytinų bendrųjų nuostatų pranešimą. Būtent audito rūmų tai yra nuomonė. Taigi, ponė Fazė, ką aš jums, nu, jums žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė Danuta, mėly parlamento nariai, dėkoju pirmiausiai už galimybę pristatyti audito rūmų nuomonę dėl Europos fondams taikytinų bendrųjų nuostatų tarp 14-20 metų. Man kaip pranešėjų tikrai labai džiugu turėti galimybę aptarti auditorumų nuomonę su jumis garbiais regioninės plėtros komiteto nariais. Tai tikrai labai svarbus Europos parlamento komitetas. Ir prieš pereidamas prie detalių, pirmiausia, noriu padėkoti poniai Konstancijai Angelo Kreil ir poniai, poniai Lambertui bei kitiems už labai puikias jų pareikštas mintis. Tiesa, audito rūmų nuomonė ir parlamento parengtas pranešimas vienas kitą tik papildo ir mintys formuluojamas tą pačią linkmę. Ponios ir ponai, pirmiausia, reikia pabrėžti tai, kad e, bendrasis reglamentas 14-20 metams numato kai kurios politinius aspektus, kurie yra politikų kompetencijos, kompetencijos sritis, tai yra be kita ko ir jūs, Europos parlamento. Kaip kompetencija. Vadinasi, jums, teisėjai, kurios pasiūlymus specialistams spręsti dėl to, ar tinkamas yra mm, reglamento taikymas ar ne ir kokie yra privalumai ar trūkumai. Audito rūmų nuomonė yra tik rekomendacinio pobūdžio. Remiantis turima patirtimi 2005 metais užfiksuota už dabartinį mm, daugiametės finansinės programos laikotarpį konstatuotina, kad um, rekomendacijos e, yra paremtos e, neseniai atliktais auditais. Ypač kreiptas dėmesys į finansinę priemonę mažoms ir vidutinėms įmonėms, transporto ir infrastruktūros plėtrai <laughs> jūrų uostose, taip pat priemonėms skirtoms mažinti atotrukį įvairių regionų ir kitomis priemonėmis taikytomis dabartiniu finansinės programos laikotarpiu. Aš pristatysiu nuomonę e, pagal atskiras dalis, arba bent jau norėčiau tą padaryti, bet matyt, e, laiko pribojimai to neleidžia. Tad pabrėšiu tik kai kuriuos e, pačius svarbiausius dalykus. Pirmiausiai, Teisėkoros pagrindų numatymas 2014-2020 e, metams bus puikia galimybė apsvarstyti Europinės pridėtinės vertės ar naudos kūrimą, kai yra skiriamos lėšos tam, tikries, tam tikriems prioritetams. Audito rūmai siūlo peržiūrėti lėšų skirimo programas, vertinti jas pagal patai, pat, pasiektus rodiklius Bet, nepaisant to, kad yra aiškiai susifokusuota ties rezultatais ir 14-20 metais vis dėlto daugiau yra kreipiama dėmesio į veiklos pusę, o nebūtinai į veiklos rezultatus. Ir fondų lėšos be abejo gali būti išleistos įvairiai ir įvairiom, įvairiai veiklais skirti galima tas lėšas įvairioms priemonėms, kurios gali turėti įtakos mūsų politikos formavimui. Kitas dalykas - sąlygų formulavimas yra irgi esminis aspektas, galvojant apie fondų integravimą ir dėrėjimą su kitomis ES politikos kryptimis. Socialinių um, E, fondų ar kitų fondų veikla sudaro nemažą tokios politikos derinimo dalį. Taip pat reikia pasakyti, kad nemažai komisijos sprendimų yra atidedama vėlesniam laikui ir ateityje ketinama pasinaudoti komisijos turimais deleguotųjų teisės aktų leidybos įgaliojimais. Auditorumai mano, kad deleguoti į teisės aktai neturėtų būti pagrindinė ES teisėkuros dalis. Čia yra kalbama tiesa apie tam tikrus svarbius aspektus, kurie gali turėti įtakos pagrindinio reglamento kai kurioms dalims. Todėl labai svarbu užtikrinti dėrėjimą tarp bendrųjų taisyklių reglamento ir kitų su fondai susijusių reglamentų taikymo. Būtinas ir dėrėjimas tarp bendrųjų taisyklių reglamento ir finansinio reglamento. Taip pat turi būti numatytos ribos finansinės paramos skirimui ir sąlygos turi būti formuluojamos labai um, kruopšiai, kad nebūtų pasiektas priešingas efektas, neigiamas efektas ES politikos kryptims. Reikėtų pabrėžti ir tai, kad kiekvieno atskiro atveju reikia išanalizuoti ankstesnių veiksmų ar anksti, anksčiau skirtų lėšų panaudojimo veiksmingumą, įvertinti visą tai biudžeto apribojimų kontekste ir lėšų apribojimo numatymas gali būti vertinama kaip um, restriktyvi priemonė Europos Sąjungoje, kuria nebus galima sumažinti atotrukio, pavyzdžiui, plėtros srityje tarp įvairių Europos Sąjungos regionų. Toks ribos numatymas gali užkirsti kelią plėstis um, regionams, kurių augimo potencialas yra labai didelis ir kurie galėtų ekonomikos prasme pasirodyti geriau. Siūlomos makroekonominės sąlygos e, lik ir bando spręsti šias problemas. Praktinis šių priemonių pritaikymas ir siūlomi elementai tiesa ne visada atsižvelgia į E, trumpo, vidutinio ir ilgo laikotarpio poveikį valstybėms narėms ir taip pat regionams ar netgi ES visai. Ir dėl to gali kilti kartais grėsmė neįvykdyti jau pradėtų projektų. Reikėtų, vadinasi, plačiau žvelgti į daugiametį programavimą ir susitelkti ties, pavyzdžiui, ir kontrolės sistemomis reikia vykdyti gerai išplėtotus ir suplanuotus projektus. Antraip tikrai nebus pasiektas teigiamas efektas e, nei regioniniu, nei nacionaliniu, nei es lygmeniu. Taip pat leiskite pabrėžti ir tai, kad reikia būtinai kreipti ir dėmesį į nukrypimus nuo numatytų politikos tikslų Tačiau yra įvairūs politikos veiksmų e, lygmenys ir jų nereikėtų painioti tarpusavyje, nes e, tai galėtų būti kontraproduktyvus metodas, kaip, pavyzdžiui, tam tikras e, vaistas ar gydimo priemonė gali pakelti tam tikro regiono ūkį. Būtent taip reikėtų vertinti šias priemonės. Nes netinkamai panaudojus um, pagal įvairias politikos kryptis skiriamas sutartis viešasias gali būti netgi pakenkiama regionams ir kilti jiems grėsmė. Vietos projektų finansavimas atsižvelgiant į makroekonominius rodiklius um, galėtų netgi sukelti kai kurių praktinių problemų ir sudaryti sniego gniužtės efektą. Maničiau, kad turiu paminėti ir faktą, jog trečiadienį esu pakviestas dalyvauti biudžeto kontrolės komitete. Būtent ten detaliai nagrinėsime įvairius pranešimo aspektus mm, kartu su ponu Dereku. Leikite, leiskite pabaigoje dar pabrėžti mintį, jog manau, jog jūsų puikaus e, pranešimo ir taip pat audito rūmų nuomonės e, puikiai, nuomonė puikiai viena kitą papildantis dokumentai ir tikimės, kad mūsų rekomendacijos bus, atsižvel... bus įtrauktos į pranešimo projektą, vadinasi, anksčiau ar vėliau ir į daugiametę finansinę perspektyvą. Ačiū ponui Fazakašui. Dabar klausiu komiteto narių, ar norėtų ko nors paklausti, ką nors pastebėti, nes mm, pranešimas tikrai yra gan aiškus, e, būna ir sudėtingesnių, kompleksiškesnių, jūs pristatėte viską labai puikiai, džiugu, kad remiate ir mūsų komiteto pareikštą požiūrį, tai puikiai žinia mums. Uh, Prašau, klauskite. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes juk siekime energetinio efekto nuolatos ir labai džiugu, kad štai čia matome puikų pavyzdį dėl apribojimų numatymo ir apribojimų pagrindimo. Tai gali turėti visiškai kitokį poveikį, negu kad mes tikimės ir gali netgi pakengti sanglaudos politikai. Tas yra užfiksuota ir raštu jau, kiek girdėjau, Mums taip pat būsimų diskusijų metu labai bus svarbu atkreipti dėmesį į tinkamos pusiausviros radimą. Ne visada ją pavyksta rasti. Ir jeigu rastumėm politinį pagrindimą jūsų argumentams, tai tikrai būtų labai naudinga, nes tuomet galėtumėm į juos atsižvelgti. Toliau dėl makroekonominių sąlygų formulavimo mes komitete remiame tas idėjas, bet tai nereiškia, kad makroekonominės sąlygos jau turėtų atsispindėti ir šiame reglamente, dėl to dar nėra nustat, nuspręsta niekas. Reikia galvoti ir apie šešių teisės aktų rinkinį, apie fiskalinę politiką, apie susitarimus, kurie buvo sudaryti tarp įvairių institucijų. Būtume labai dėkingi, jeigu galėtumėte plačiau argumentuoti ir būtų džiugu, jeigu eitume tą pačią kryptimį visi. Aš esu pranešėjęs šiuo klausimu ir dėl to man labai rūpi visos aptartos temos, kurios susijusios su reglamentu. Tad kaip pranešėjas esu labai dėkingas jūsų indėliui. Nežinau, kaip reikės pasielgti su suformuoluotomis rekomendacijomis. Galbūt tame etape, kai rinksime pasiūlymus dėl pakeitimų, galėsime atsižvelgti ir į um, šį tekstą. Ir būtų tikrai puiku, jeigu galėtumėm pratesti gerą bendradarbiavimo dvasę. Na, čia pastakome deleguoti aktų procedūrą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kaip ką tik sakė kolega iš audito rūmų, Nuomonė dėl. Nuomonė kaip tik dabar yra rengima biudžeto komitete, biudžeto kontrolės, tai jau bus aptariama kitą savaitę. Taigi prašau kolegos susipažinti su ją. Jį bus aptariama ketvirtadienį. Na, jeigu neturite laiko, ją perskaityti iš jūsų keletas minio elementų. Taigi galbūt galėsite turėti bendrą vaistą. Tai yra pirmiausia dėl paklaidų skaičiaus ne, pa, nu, sakoma, kad 50 procentais auga skaičius sanglaudos politikos rytyje. Taigi turime kalbėti čia, suvokti, kad čia kalbame apie paklaidas, o ne sukčiavimą. O dar svarbiau yra tai, kad turime pagalvoti ir sutilkime tinkamą dalyką, nes e, tiesą sakant, tas paklaidų skaičius nieko nepasako apie sanglaudos politikos veiksmingumą. E, Kitas e, dalykas minimas, man pranešė, ir štai koks turime pereiti nuo tokios sistemos, e, kai sutelkiama į indėlį finansavimą, o ne į rezultatus. Aišku, e, ir tokiau reikės sutelkti į indėlį finansavimą, bet rezultatai yra svarbiau. Kitas dalykas, komisija siūlo daugiau dėmesio skirti kreditavimui audito ir finansinio valdymo srityje. Taigi valstybių narių procedūros patvirtinos komisijų turėtų būti naudomas, jeigu šios atitinka tikslus. Na, teoriškai tai yra neblogas dalykas ir jį reikia, jį reikia paremti, tiesiog reikia pasirūpinti, kad galiausiai už sanglaudos politikos ir sanglaudos fondo e, lėšų panaudojimą vis tiek atsakomybė už tai te, pasiliks komisijos. Kitas dalykas yra supaprastinimas Taigi visiškai sutinku su tuo, apie tai nuolat kalbama, tačiau turime suvokti, ar kalbame apie čia supaprasmę, kuris duos naudos naudos gavėjams, valstybės narėms ir regionams. Mes visuomet apie tai kalbame, tačiau pasirūpinkime, kad e, po 2013 metų programos iš tikrųjų bus supaprastintas. Gerai, kad auditorumai panašiai kaip ir mes galvoja apie būtinybę nustatyti makroekonominius reikalavimus. Na ir mes siekiame šio dalyko, gerai, kad ir auditorumai tai siūlo. Mano pranešime taip pat kalbama apie mokėjimų nutraukimus ir sustabdymus, be kita ko apie tai bus kalbama ir biudžeto kontrolės komitete. Na, klausimas yra, ar automatiškai yra sustabdomi tie mokėjimai, ar jie turi būti, turi būti daromas sistemingai veiksmingai. Na nu, tai priklauso nuo atitinkamo etapo. Ir paskutinis dalykas. Galiausiai nu, tai yra naujos finansinės priemonės, jos gauna vis didesnės svarbos mūsų darbo kontekste. Taigi mes, atrodo, gauname vis mažiau lėšų sangudos politikai, taigi galbūt reikėtų tiksliai pagalvoti, ar tos finansavimo priemonės atitinka tikslus. Ir taip pat pasirūpinime, kad, kad e, taikant naujas finansavimo priemonės galiotų konkrečios taisyklės. Tačiau kita vertus čia reikia ir lankstumo. Tokiu būdu valstybės nars regionai galės e, nuspręsti, ar e, jos ja, ar pasinaudos atitinkamomis finansavimo priemonėmis. Štai tokie pagrindiniai E, mano pranešimo elementai, prista, kurį pristatysiu biudžeto kontrolės komitete. Dėkuoju, Tomai, prašau. Dėkuoju, kolegos. Mm, pone Kačioje, pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką. Mes išklausome labai gerą, techniškai labai išsamų auditorumų atstovo pranešimą. Turime iš tikrųjų pagalvoti, kokiame etape dabar esame. Mes čia kalbame apie laikotarpį iki 2013 metų ir po to jo apie kitą finansinę perspektyvą. Po 2013 metų rengime atitinkamus kriterijus. Daugiametėje perspektyvoje, kaip jau yra, išryškinti svarbas dalykai. Be to, aptarimas ir kitas sistemoms. Tam, kad galėtume tinkamai vertinti šį dokumentą, turime įvertinti ir komisijos pasiūlymą. Buvo kalbama, ten yra, ten yra kalba apie biudžeto įsiskolimo procedūras ir atitinkamų sankcijų skirimą. Tai yra gan griežtos e, priemonės. Na ir jeigu kofinė būtų patvirtinti šie komisijos pasiūlymai, tai nuo 2013 metų, pavyzdžiui, Vengrijai skirimas finansavimas būtų sumažinamas 29 procentais, bet bent jau štai tą siūlo komisija. Ir šis pasiūlymas grindžiamas tuo, kad reikia renkti prognozes ateičiai. Pavyzdžiui, 2011-2012 metais buvo mažesnis bus didesnis nei 3 procentai. Na, o nuo 2012 metų šis e, biudžeto deficitas tikriausiai viršis 3 procentus. Nors Vengrijas to nesutinku, kodėl keliu šios klausimas. Juk mes kalbame apie vairius naujus dalykus, makroekonominių kriterijų dėgymą ir taip toliau. Taigi šiame kontekste turėtume patikrinti, ar tos sankcijos iš ties yra pagristos, ar vertės taikyti ir produkcijų iš 12 metų laikotarpio. Aišku, čia komisija rėmėsi primdami šį sprendimą praeitį metų duomenimis. Aišku, e, komisija gali primti savo sprendimus dėl sankcijų, bet bijau, kad šiuo atveju tie duomenys, kuriais remindamasi komisija rėmė šį sprendimą, nėra labai patikimi. Na, komisija gali, aišku, teikti, kad uh, sanglauda yra skirta ne ekonomikos vystymus užtikrinti, tai yra tiesiog pagalbos priemonės. Na, mes parlamente su to nesutinkame. Na ir per ateinančius mėnesius turėsime labiau įsigilinti į komisijos praeitą savaitę primtą sprendimą. Tai aišku yra precedentinis atvejis. Na ir atrodo, kad ateityje komisija ir dažniau pasinaudos e, šią priemonę. Tai mus verčia susirūpinti, pirmininkė, ar kas norėtų, ar kas sureaguoti į diskusiją, o po to Nikolas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, Danutė. Na, tai priklauso nuo, nuo jūsų ir jūsų turimo laiko. Na, Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums ir komiteto nariams už tai, kad teigiamai vertinate mūsų parengtą nuomonę. Svarbu, kad vien kitus palaikytume, tačiau e, prieš palaikydamas Jūs turiu elgtis kukliai ir suprasti Jūsų pozicijų. Jūs esate politikai, Jūs primate teisėkorus e, sprendimus Taigi jūsų nuomonė yra politinio pobūdžio, tačiau ji turėtų remtis tais įrodymais, kurie buvo surinkti audito metu. Na, o mes, aiškime, galime kvašinuoti jūsų klausimus ir tikimės, kad šiaip jūsų nuomonės bus palaikytas ir galtinėme rezultate viskas tinkamai atsispindės. Taigi, e, suvokime, kad audito rūmai te gali jums tik tolkininkauti. Na, turint visą tai galvoje, tikrai malonu konstatuoti, kad e, daugum jūsų nuomonė atitinka mūsų rekomendacijas, pažiūrėjau, makroekonominius reikalavimus ir taip toliau. E, Visą tai bus aptarta trečiadienį ir tiesiog malonu, kad jūsų nuomonės sutampa su mūsiškiai, tikiuosi, kad atkreipsite dėmesį mm, kitų komitetų, parlamento narių nuomonė į mūsų nuomonę. Aišku, jūs esate kompetentingas komitetas, bet gerai, kad būtų ši nu, mūsų nuomonė aptariama ir kitur. Labai didžiai įsiklausiau uh, jūsų ir labai E, tai, ką jūs sakėte dėl e, BŽUP, viršinės ribos finansavimo ribos mažimo, tikrai labai atitinka mūsų nuomonė. Ne, valstybės narės ne visuomet gali įsisavinti lėšų, tai taigi prieš mažinant viršutinį ribą reikia pasiaiškinti, dėl kokių priežasčių yra neįsisavimo lėšų, ar čia dėl biudžeto, ar valdymo priežasčių. Ir pirmiausia, išspręskite tas problemas, nes lėšas turime ne tam, kad jas taupytume, o tam, kad jas panaudotume sutinkamai su Europos interesais ir kad tai turi duoti pridėtinės vertės. Jeigu bus mažinamas 2,5 procentų, tai bus atotrukis tarp turtingų ir neturtingų šalių, o sanglaudos politikos tikslas yra padėti neturtingoms šalims pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias jie turi ir tam turi būti skiriamas europinis finansavimas. Taigi labai atidžiai pasverkite viską prieš mažindami finansavimą. Taigi yra dvi galimybės. Jūs turite nuomonę raštu, tai yra diplomatinis e, raštu. Taip pat norėčiau priminti e, gruodžio 15-16 dienos rezoliuciją. Na ir tiesiog visiškai atsitiktinai esu vengras ir e, tai yra e, čia, kur ta vieta, kur kalbama apie Vengriją, ji, ta visa nuomonė buvo patvirtinta audito rūmų auditorių kolegijos, o dėl tų šešių teisės aktų mm, paketo yra skirti tam, kad būtų sukūriamas atitinkamas makroekonominės sąlygos ši, viskas bus sutarimas valstybėmis narėmis. Jūs kalbėjote apie mokėjimų nutraukimus, tai tikriausiai jūs geriau išmanote šį klausimą. E, jeigu yra netitikimų, tuomet nutraukiamas, sustabdomas e, mokėjimas, bet visą tai prieš tai aptariamas su naudos gavėjų regionais ir šalimis. Bet jeigu valstybė narė tengiasi netinkamai, tai negalima bausti regionų nutraukiant atitinkamų projektų finansavimo. Nes jeigu tai bus daroma, tai tuomet priversite valstybę narę galbūt mokėti, nes e, projektai tęsiasi ir aišku reikia užtikrinti finansavimą arba reikia nutraukti projektą ir tuomet bus daug teisinio neiškumo, nes jau sudarytos sutartus ir kažkas turi už tai mokėti. Būtent e, mes, e, auditorumai, raginame labai atsargiai taikyti šią priemonę. Ir manome, kad tai yra netinkama priemonė, netinkama suplakti vieną krūvą šios dalykus, nes nebus pasiekta e, Europos pridėtinė vertė ir nebus pasiektas anglodos politikos tikslų. Trečias dalykas, apie kurį kalbėjau jo e, kolegos. Tai yra pakeitimai ir labai laukiu diskusijų trečiadienį iš ryto ir jų rezultatų. Ir tikėkime, kad bus prieita bendros pozicijos ir bendrų išvadų, kaip kad e, buvo padaryta ir mūsų komitete. Ir tikiuosi, kad e, tai padės kiek manoma greičiau užbėgti darbus ties reglamentus šiais metais. Dėkoju ponui direktoriui Nikolas Martins. Dėkuoju už galimybę pasisakyti, reaguojant į pana Fezako prezentaciją, tarsi keltą žodžių. Pirmiausia, norėčiau e, teigiamai vertinti labai gerą mm, analizę, kurią grindžiama audito rūmų ataskaita. Iš tikrųjų, jūs tikrai labai tinkamai vertinate komisijos rengimų reglamento paketą, e, kas vėlgi buvo patvirtintas kaip pasiūlymas. E, taip, aišku, suvome, kiek kad šiame, tai yra audito rūmų nuomonė yra gerų elementų. Ir viskas tinksima likme ir, kaip sakė panas Kuzako, šiandieną neturime tink, daug laiko įsigilinti detalės, tačiau e, tikrai e, verta įsigilinti tuos dalykus, į kuriuos atkreipė dėmesį audito rūmai. Taigi tikrai tai padarysime. Ir dabar susitelkinti keturis specifinius klausimus, kur čia buvo iškelti, tai pirmiausia, europinė pridėtinė vertėja ir būtinybės susi e, telkti į rezultatus. Mes kol kas neperėmė prie šios sistemos, mes e, vertiname galimybės, aiškinamės, ar ši sistema pasitvirtintų sanglaudos politikos rytyje visoje grandinėje nuo indėlio iki rezultatų. Mes bandome sukurti atitinkamą mechanizmą, kuris leis mums e, susitelkti į rezultatus, o ne indėlį. Tai yra visi, kad gyvenantis anglodos politiką tai darytų. Taigi tai galima būti darant e, per strateginės programas, per gyvenimo pagrindą. Ir reikia įdėkti mechanizmus, kurie iš tikrųjų leistų pasiekti rezultatų kurie vėl galės reikalui esant suma, sustabdyti mokėjimus arba atlikti korekciją. Taigi esame numatę elementų, kurie tai ir leis padaryti. Taip pat reikėtų numatyti paskatų, kaip pavyzdžiui, rezultatų rezerv, rezervas, stebėsina ir taip toliau. Taigi jau esame pasirūpinę, kad būtų tokių elementų. Uh, kurie leistų e, labiau susitelkti į sanglaudos politikos rezultatus. Kai dėl prielaidų nus, sąlygų nustatymo, tai malonu, kad e, audito rūmai mato čia galimybių daug ką keisti ir pasiekti rezultatų. Dėl deleguotojų aktų ir gyvenimo aktų. Mes sutinkame su tuo, kad uh, reikės pagrysti tą mūsų pasirinktą sistemą ir galbūt reikės dar išsamei aptarti ir techninius aspektus. Pavyzdžiui, kai kalbėsime apie antrąjį aktų lygmenį. Bet komisijos pasiūlymą, manau, kad yra pasiekta tinkama pusiausvyrą. Be kita ko, tikėkime, kad tam pritars taryba ir parlamentai, tačiau kaip ten bebūtų, labai svarbu užtikrinti, kad deleguoti aktai būtų nuoseklus, darėtų su tikslais ir mm, dar galima bus iškaptarti pagrindinius elementus. Dėl viršutinių ribų ir makronominių sąlygų nustatymo. E, ribų nustatymas, aišku, yra E, komisijos plataus masto vertimo rezultatus. E, ta komisija padarė prieš teikdama pasiūlymus dėl sanglaudos politikos. Taigi tos ribos turi būti nustatytos taip, kad jos būtų prasmingos, atsižvelgiant įvairius elementus. Taigi nežiūrėkite viršnės ribas izoliuotai, jas reikia matyti bendrų nuostatų įtvirtintų komisijos pasiūlyme kontekste. O kai dėl įsisavinimo? Tai čia ne vienintelis klausimas, aišku. Ir komisija mano, kad e, skirtingų e, finansavimo lygių nustatymas taip pat buvo kritikuotas. Na ir tikėkime, kad jeigu viską žiūrėsime holistiškai iš plačios perspektyvos, tai bus priimtina. Taip, kai dėl makroekonominių sąlygų nustatymo, tai komisijos pasiūlyme būtent tai ir atsispindi ir komisija gins šį pasiūlymą, ginsime tvirtintis principus. Labai svarbu nepamiršti, kad panašiai kaip sakė ponas Vizakas, tai nereiškia, kad iš sergančio paciento atimami vaistai. Ne, iš tiesų atspirties taškas yra pacientas, kuris negeria jam skirtų vaistų. Nes e, paprastai veiksmų įmamės tuomet, kai valstybės narės nesilaiko e, joms skirtų rekomendacijų, pavyzdžiui, dėl pernelik didelio biudžeto įsiskolinimo ir panašiai. Ir atitinkamas sprendimas yra primamas tarybai, o jau po to imamas veiksmų, kaip, pavyzdžiui, yra, kaip kad, pavyzdžiui, mokėjimų sustabdymas. Kitas svarbus dalykas. Ir tai iliustruoja nuorodą į naujausią sprendimą. Tai yra e, plati veiksmų laisvė, kuri leis užtikrinti proporcingumą. Ir aš manau, kad reikia labai tikslingai viską gyvendinam, kad nebūtų nepageidautinų e, pasiekmių. Apie tai kalbėjo ir panas Kazakas. Tos e, pusiausvėros galima pasiekti. Štai kaip, jeigu pasižiūrėsime į mm, įsipareigumo asignavimų sustabdymą, kaip pavyzdžiui, sanglaudos fondo lėšų mo, nu, teikimo nutraukimas Vengrijoje. Tai to tiesioginio poveikio iš karto nesimatys, nesimatys ir 2013 metais, nes kai bus e, išmokėti mok, tas finansavimas pagal dabartinius e, mokėjimas signavimas, pavyzdžiui, bus užpildytas deklaracijos ir taip toliau, tai vis dėlto valstybės narės turės daug laiko imtis atitinkamų veiksmų tam, kad būtų panaikintos tos sankcijos. Na, o komisija tiesiog suformulavo pasiūlymą, tačiau kol kas sprendimas dėl to dar neprimtas, o sprendimą turės primti taryba. Dėkuoju. Uh, course, condition... Dėkuoju, pirmininkė. Čia turime kalbėti ne tik apie makroekonominės sąlygas, bet ir apie išmokas. Nu, jau baigti šį darbo atvarkės klausimą ir pratesti temą. Kitas darbo atvarkės punktas yra taip, Europos fondams taikytimas bendrusios nuostatos. Panas Lambert, dėkoju pirmininkė. Norėjau pasakyti, kad ponios Kreil su mumis nėra, ji labai norėjo dalyvauti diskusijoje, bet dėja negalėjo, nesusirgo. Nežinau, ar čia kažkokia pokarnavalinio sindromo išraiška, ar kuo jis susirgo, bet kalbant rimtai, noriu pasakyti, kad turėjome progą prieš tai vykusiuose posėdžiuose aptarti iš 11 punktų 8-9, o dabar turime galimybę detaliau aptarti vieną iš likusių punktų. Taigi visų pirma, mes planuojame laikytis to numatytojo tvarkaraščio. Turime darbinį dokumentą kuriuo remiantis remsime tolimesnę ataskaitą. Kovo 20 dieną mes rengiame svarstymą. Visi gali ir yra kviečiami dalyvauti. Aptarysime ataskaitos projektą. Balandžio 26 dieną ir gegužės 8 organizuojame neįlinį komiteto posėdį dėl finansinės programos. Pakeitimus galėsite teikti iki kažkurios tai dienos gegužės mėnesį, dar paskelbsime. Ir Liepos 11 dieną numatomas balsavimas ir patvirtinimas regijų komitete. Tai toks būtų tas preliminarus tvarkaraštis, mes jo planuojame laikytis. O dabar vienuoliktasis punktas. Kalbame apie 10 milijardų ir buvo kalbama kaip galima būtų, kur galima būtų matyti šią sritį, nes tai yra vis dar sanglaudos rėmai. Pinigai yra paimami ir dabar nėra aišku, kaip jie yra paskirstomi, yra. Tai, kaip, tai yra, kaip jie atiteks valstybėms narėms, sanglaudos valstybėms narėms. Mano nuomonė nėra sąžininga, kai vienas ar kelios valstybės gauna daugiausia naudos ir lėšų. Pone Kreil ir aš sutarėme, kad čia reikia atsižvelgti į tą sujungimo priemonę. Čia turime kalbėti ne tik apie kelių ir geležinkelių tiesimą. Reikia šį klausimą aptarti ir lubų nustatymo kontekste. Tokia mūsų pirminė pozicija. Ir jau kartą esame kalbėję apie veiklos rezervą mūsų nuomonė pakankamai tvirta, jei problemos yra tokios didelės, jei kriterijai yra tokie aiškus, kaip elgtis. jei yra pasirašoma bendradarbiavimo sutartis. Taigi, kam tuomet mums reikalingas tas veiklos rezervas? Mūsų nuomenė tai yra papildoma bereikalinga biurokratija, kuriai reikės papildomų lėšų. mums yra priimtinas regionų komiteto nusistatymas. Tai yra, kad lėšas būtų naudojamos įvairiems skirtingiems projektams ir tiesiogiai būtų skirstomos lėšos. Nemanome, kad šis veiklos rezervas yra geriausiai išeitis. Manau, kad reikia solidariai spręsti šį klausimą, kartoju tą ir savo vaikams. Dėl ribų, aukščiausių ribų, lubų nustatymo. Kaip jau minėjo ponas Bergi, tai yra svarbi daugiametės finansinės programos dalis, bet nemanau, kad galime prieiti prie galutinio vieningo sprendimo. Tos numatytos lubos kartais gali labai pasiekti tokių mm, tikslų, kurių nenorime. tai, taigi netyčia galime visiškai pasiekti nepageidaujamų rezultatų. Čia dar yra atviras klausimas ir toks klaustuka, tokį klaustuką keliame, bent jau pirmajame svarstime. Galbūt vėliau galima bus konkrečiau atsakyti ir spręsti šį dalyką. Janas Obrichtas regioninio fondo pranešėjas nėra šiandien su mumis. Yra tam tikrų techninių dalykų, kalbant apie naujasias priemonės. Galbūt su juo reikia, būtų galima jas detaliau aptarti. Kalbant apie svarstymą, manau, kad galime savo požiūrį išreikšti pakeitimuose Ir, bet žinoma, aš laukiu ir jūsų pastabų žodžių. Žodis ponui Gudmanai. Kalbėtas kalba neįsijungęs mikrofoną. Dėl veiklos rezultatų rezervo. Kalbame apie 5 procentus. Jeigu valstybės narės viską įgyvendina, gaus 5, 5 procentų išmoką, jeigu ne, tai ne. Taigi mes matematiškai labai tiksliai galime įvardinti 5 procentai periodo laikotarpio viduryje. Bet kas nutinka, jeigu valstybei nepasiseka? Pažvelkime į skaičius. Valstybių narių situacija labai skiriasi - keliais šimtais procentų. Taigi, manau, kad veiklos rezultatų rezervas yra kaip bausmė, bet Ar turime išeiti? Jei pakeisime kriterijus įgyvendinimo metu, tai nebus geras dalykas. Taigi, ar verta numatyti tuos veiklos kriterijus dabar, kai jau programa yra įsibėgėjusi? Taip, galbūt viskas buvo per laisvai tvarkoma laiko 2000-2006 metais tuo laikotarpiu. Dėl sujungimo programos. Neaišku, kodėl sanklauda ir ši programa yra susiję gal galima būtų ją finansuoti iš bendro fondo. Turime daug programų skirtų transportui konkrečiai. Neturime svarių argumentų prieš, bet juk prieš tai buvo kalbama apie transporto projektus ne kaip apie sanglaudos projektus. Dėl MFF. Dėl to, ką kolega pasakė dėl lubų. Esu dirbęs ir taryboje ir žinau, kad labai sunku vieningai sutarti. Visada bus valstybių, kurios bus už ir prieš bet viso to rezultatas kaip kompromisas bus komisijos pasiūlymas. Ir aš tikiu, kad komisijos pasiūlyme bus tie projektai, ties kuriais galėtumėme dirbti. Kad ir kokia kryptimi judėtume, tokia yra visų mūsų intencija. Taigi komisija tikėsimės tos neutralios pozicijos sugebės laikytis. O dabar pakalbėkime apie tai, kas vyksta šiandien. Ponės ir ponai, situacija šiandien nėra pati geriausia. Matome, kaip buvo viskas įgyvendinta 2011 metais. Viskas netgi viršijome numatytus tikslus ir planus, bet šiandien situacija visai kitokia. Turime deficitą beveik 15 milijardų. Dabar galbūt šiek tiek mažes, apie mažesnį deficitą kalbame, bet vis tiek jis yra didelis. Nenoriu konkrečiai minėti šalių, bet turiu informacijos, kad kai kurios valstybės netaip gerai įsisavina lėšas, ne todėl, kad jos blogai tą daro, dėl to, kad mažiau lėšų turi komisija. Kai biudžeto komiteto narys, turiu pasakyti, kad yra būdų biudžeto problemai spręsti. Taigi padėtis yra labai rimta. Ir kai kalbame apie naują daugiametę finansinę programą, tai jeigu neturėsime pakankamai lėšų Įsiklausykite, 15 milijardų. Kol kas lėšas galime imti iš kaimo plėtros ir negyvendintų sanglaudos projektų. O dabar visi gviešiasi tų pinigų ir deficitas tikrai didelis. Mano nuomonė, geriausiai išeitis būtų pakeisti numatytosius biudžetus. Mano supratimu, jei komisija pradės veikti štai kaip, du pavyzdžius pasakysiu. Jei bus bendras auditas, tai yra įgyvendintas bendras auditas nebuvo bendras ir vienodas visose valstybėse, nors tokia ir buvo intencija. Ir jei komisija pasakys, kad kokybė nėra gera, tai yra nėra numatyti pagrindinių principų, tai nebus gerai. Kitas dalykas valdymo sistema. Taigi, jeigu sistema yra patvirtinta, jeigu ją patvirtina komisija ir kažkuriuo tai metu dėl lėšų stygiaus komisija sako, jūs turite pakeisti valdymo programą dėl to, tuomet, ką žinot, bus galima įgyvendinti sėkmingai tas valdymo sistemas. Taigi noriu atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus - auditą ir valdymo programos. Jeigu jau yra patvirtinta, vadinasi viskas, jie yra įgyvendinama. Negalime nieko keisti jau, kai valdymo programa yra įgyvendinama. Ir čia pranešiau, aš kalbu apie ateinančius metus, būsimus laikotarpius. Dėkoju, sako pirmininkė. Pratesime debatus šio klausimu po balsavimo rytoj po 10.15. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Esu šešėlinė pranešėja mm, dėl EFRA, o taip pat ir dėl priemonės e, apjungti Europą. Norėčiau pacituoti bendro reglamento 14-15 straipsnis. 14 straipsnis, pavyzdžiui, partnerysės sutarimai ir ten, pavyzdžiui, yra numatyta, kad e, reikia sudaryti miestų sąrašą, kurie dalyvaus, kurie dalyvaus miesto platformoje. Norėčiau sužinoti, ką tokia platforma duos. Nes egzistuoja jau mainų tinklai tarp, valstybių, tarp miestų, kaip aš jau pak, jeigu pilsime, kursime papildomas struktūras, platformas, tai bus kaštų ir nesu tikra, kad miestai iš to turės naudos, priešingai tai jiems leis išlaidas ir biudžeto įsiskolinimas. Tai urbak mm, dalyviai, kaip yra su jais, kurie negaus naudos iš šios integruotos strategijos. Antra komisija siūlo integruotas teritorinės investicijas, kurios duotų naudos miestų vietovėms. Bijau, kad šios naujos priemonės, tiesą sakant, trikdys sąveiką tarp tų operacinių programų. Ir jeigu komisija numatys kažkokias tai fiksuotas sumas, tai regioniniu lygiu tai nelabai koduos. Ir galbūt reikėtų labiau dėmesio skirti problemiškiams e, miestų rajonams. Toliau, 84 e, straipsnis. Man kila klausimas, iš kur komisija ištraukė tą 10 milijardų sumą bendro fin, fin, sanglaudos e, politikos kontekste čia pasigendus skaidrumo pasigeidu skondrumo e, nustatant prioritetus ir ašis, ypač tai pasakytume apie transporto sritį. Taigi daug klaustukų man. Pirmiausia, norėčiau sužinoti, kaip komisija ketina įtakoti valdymo metodus. Tas valdymas turėtų remtis principu iš apačios į viršų. Ir Ar tai nebus daroma, va tai, kas siūlo komisija, nebus daroma daugia pakopio valdymo e, sąskaita 9,5 procentai afro lėšų turėtų būti skirta miestų plėtrai, na, tai turėtų būti skirma naujoviškų priemonių finansavimu. Kaip komisija paskaičiavo šią sumą ir kokios yra garantijos, kad bus vykdomi jau atrinkti projektai? Čia turiu galvoje ne vien tik tais milžiniško masto projektus, kurie labai daug kainuoja, čia turiu galvoje ne vien tik tais išmanaus augimo e, projektus, bet ir socialinė integracija, kova su skurdu, kaimo plėtra, tai taip pat yra prioritetinės rytis ir visiškai čia pasigendu e, skaidrumo ir aiškumo. Galbūt komisijos atstovas galėtų man padėti. Kolegos, baigime šios dienos posėdis, tiksim rytoj. 9 ryto ir šis klausimas bus e, aptariamas po balsavimo. Pone Van Rysinuroj, prašau. Pone pirmininkė. Tai nesusijęs mūsų diskusijų trukme. Tiesiog atkreipsiu dėmesį kad po balsavimo mūsų komitete turėsiu balsuoti įtrio komitete, ten taip pat bus balsuoma dėl daug svarbių dalykų. Taigi gal per pirmą mūsų posėdžio valandą galėtume toliau diskutuoti apie miestų uh, mastą, miestų dimenciją. Tai yra puikus klausimas. Ir e, labai svarbu tęsti dialogą su ponu Olbrechtais ir atsakingas už vystimąsi fondą. Uh, Galbūt yra ir kitų su šiuo klausimu susijusių temų, tai galbūt galėtume šios klausimus aptarti prieš dešimt. Pasižiūrėsime, sako pirmininkė. Pabandysime, ačiū. Paskutinis sakinys. Deja, rytoj negalėsiu dalyvauti E, diskusijose, tačiau labai susidomės klausiau pasisakymų dėl šio klausimo ir dėl kito, tačiau kaip dėja, žinia, e, Luksemburgė yra mūsų būstinė, taigi ryto negalėsiu dalyvauti jūsų posėdį ir tiesiog pabrėžiu, kad mums labai patinka jūsų pasiūlymas. Linkiu jums daug sėkmės įtraukiant į galutinį pasiūlymą. Na ir galbūt tikiuosi, kad laimės jūsų pozicija. Na, mes žiūrėmės bendromis procedūromis per ateinančius metus. Ačiū.